popołudniową naszą sesję. Taigi siūlau pradėti mūsų e, Žemės ūkio komiteto papietinę posėdžio dalį. Atsiprašau už tai, kad kiek vėlavome, tačiau laukime pono Agnių. Taigi, ponios ir ponai, man nepaprastai malonu šios dienos posėdėje pasveikinti poną ministrą Tarmo Tam. tam Jis šiuo metu yra atitinkamos ministrų tarybos pirmininkas, tai yra tarybos atsakingas už žemės ūkio klausimus. Šiandien galiu dar kartą pakartoti, kad mums labai didelė garbė priimti pirmininkaujančius valstybės šį kartą Estijos atstovus. Gerbiamas ministrė, labai ačiū, kad atėjote pas jumis pasikeisti nuomonėmis. Mes e, su dideliu malonumu prisimename ankstesnius posėdžius. E, kalbėjome apie Mare Baltikum didžiulį e, forumą. Ten aptarėme svarbius ES žemės ūkiui klausimus. Mūsų delegacija buvo nusiusta, turiu galvoje Agri komiteto delegacija. Šiandien iš ryto jau susitiko koordinatoriai su panu ministru. Mes e, dabar paprašėme, kad ministras pristatytų esės pirmininkavimo prioritetus. O po to suteiksime žodį koordinatoriams ir kitiems parlamento nariams, kurie norės pasisakyti. Gerbiamas ministrė, žodis jums. Sveikinu visus, kurie gerbiamą ministrą lydi ir dalyvauja mūsų posėdėje šiandien. Prašom, žodis jums. Aita. Lugupeetud härra Siekerski. Labai ačiū, gerbiamas ponė Sikerski, frakcijų koordinatoriai, Europos parlamento nariai. Man didelė garbė šiandien e, būti čia ir pristatyti Estijos pirmininkavimo pirmą kartą istorijoje tarybai prioritetus. Aš dirbau Estijos parlamente ilgą laiką, buvau deputatas. Ir man dabar labai malonu padidėti, kad Europos, pamatyti, kad Europos parlamento įtaka vis didėja. Tai yra sustiprėjusios Europos demokratijos ženklas. Uh, Tai suteikia galimybę piliečiams tiesiogiai pasisakyti Europos politikoje per rinkimus. Estija nedidelė valstybė, palyginus su Niderlandais, e, teritorija yra tokia pati, bet mūsų gyventojų tai yra vienas milijonas, kadangi esame maža bet atvira valstybė, suprantame, kad mūsų saugumas didelė dalimi priklauso nuo gebėjimo išsilaikyti didesnėse grupėse, kurios e, laikosi tokios pat vizijos kaip mes. Mano nuomonė, Europos integracija e, Estijai pasiekė kulminaciją įstojus į Europos Sąjungą prieš 13 metų. Tokiu būdu Estija sustiprėjo ir įgavo didesnį pasitikėjimą savimi. Vienas iš pozityvių ES pusių yra nuomonių įvairovė ir mažų valstybių nuomonių paisimas. ES jai suteikė tiek daug. Pirmininkaudami tarybai mes tikimės e, prisidėti prie ES atitinkamai. Prieš pristatydamas mūsų prioritetus noriu padėkoti Maltai už darbą atliktą e, per ankstesnį pirmininkavimo laikotarpį Tai padeda mums greičiau siekti pažangos. Pagrindiniai mūsų pirmininkavimo uždaviniai yra susiję su Europos teisėkuros proceso įgyto pagreičio išlaikymu ir e, politikos kūrimos taryboje. Mes taip pat atstovausime ES tarybai kitose institucijose Bendras sprendimų prieimimo procesas, patvirtintas po Lisabono sutarties, suteikė Europos parlamentui centrinį svarbų vaidmenį. Būtent dėl to aš šiandien džiaugiuosi galėdamas būti jūsų komitete, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete. Jūs esate svarbus mūsų partneris. Tikiu, kad mūsų bendradarbiavimas gali būti geras, siekiant bendrųjų tikslų per artimiausius šešis mėnesius. Mūsų pirmininkavimo šūkis - vienybė per pusiausvirą. Estija yra tvirtai e, įsitikinusi ES vienybę ir siekia subalansuotų pasvertų sprendimų. Bendrėjai Estijos pirmininkavimo prioritetai būtų tokie atvira ir novatoriška Europos ekonomika, kurioje pagrindinių laisvių ir e, skatinimas ir ekonominės veiklos per sieną supaprastinimas yra svarbiausi siekiai. Kitas svarbus prioritetas - saugi Europa. Ieškosime migracijos krizės sprendimų ir stengsime užtikrinti vidaus saugumą. Be to, stengsimės toliau plėtoti atviras partnerystės. Skaitmeninė Europa - dar vienas mūsų prioritetas. Čia sutelksime dėmesį į atvirą duomenų ir elektroninių paslaugų judėjimą. Šiuose srityse e, Estija pirmauja Europoje. E, tvari ir visą apimanti Europą. Mes tenksimės apim, sukurti kuo daugiau galimybių uh, lygiavertėmis sąlygomis visoms valstybėms narėms. Gerbiamas pirmininkė, koordinatoriai, parlamentarai, aš norėčiau apžvelgti mūsų pirmininkavimo prioritetus žemės ūkio srityje. Sutelksiu dėmesį į BŽUP modernizavimą ir supaprastinimą ir į omnibus reglamentą. Taip pat pakalbėsiu apie tarptautinės priekybos reikalus apie žemės ūkio produktų padėtį rinkoje, žemės e, ūkiai naudojamo dirbožemio apsauga, apsauga, kova su antimikrobiniu atsparumu ir gyvūnų gerovės reikšmę. Aišku, kalbėsime taip pat apie gyvūnų ir augalų sveikatą. Pasaulis, e, pasaulyje poreikis maistui vis labiau didėja, tuo tarpu išteklių mažėja. Tai kartu su kitais veiksniais daro didžiulį spaudimą aplinkai. ES ekonomikos ir politikos uh, pamatas yra tvarus žemės ūkio sektorius ir subalansuota jo gamyba. Ir toliau turime tęsti BŽUP vykdymą, kad ji dar labiau tobulėtų. Diskusijos apie BŽUP ateitį vyksta ir Europos parlamente, ir taryboje. Tai bus mūsų pirmininkavimo viena iš pagrindinių temų. Uh, Europos komisijos Liepos pradžioje paskelbtas e, svarstymų dokumentas apie ES biudžetą dėje neparengė geriausios dirvos žemės ūkio politikos prietrai raidai. Keturi iš penkių scenarijų numato biudžeto mažinimą. Greičiausiai tai e, sukurs dar daugiau e, spaudimo žemės ūkio sektoriu, jam teks dar daugiau atsakomybės. Be to, tai e, E, iškels nemažai iššūkių, kurie e, bus aptariami diskusijose apie BŽP ateitį. Jau turime viešųjų konsultacijų rezultatus apie BŽP modernizavimą. Tai bus labai svarbus indėlis į BŽP ateitį. Viena iš svarbiausių išvadų buvo tokia. Bendroji žemės ūkio politika turi, būti, turi išlikti bendroji, bet tuo pat metu ji turi būti uh, sumoderninta ir supaprastinta. Tuo pat metu pripažinkime, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp visuomenės lūkesčių ir žemės ūkio gamintojų lūkesčių dėl e, galimų žemės ūkio politikos rezultatų. Politikos priemonių subalansavimas todėl yra nepaprastai svarbus, labiau negu bet kada anksčiau. Esija ir toliau tęs ankstesnio pirmininkavimo metu pradėtas pastangas ir tęs diskusijas apie BŽP ateitį. Ši tema yra e, bus neformaliosios AgriFish tarybos e, e, posėdžio darbo tvarkės dalis. Talinėje vyks tas tarybos posėdis. Kalbame apie pagrindinių žemės ūkio rinkų susidariusi nestabilumą pastaraisiais metais. Todėl suprantame, kad reikia pasirengti ateities krizėms, bet to žinome, kad yra daug biudžetinių apribojimų. Tad pabrėžėme, kokios svarbios yra rizikos valdymo prie, e, priemonės e, BŽUP ateičiai. Aš žinau, kad jūs šiame komitete esate labai išsamei šią temą diskutavę. Ponas Sekerskis žino, kad aš e, e, organizuoju bendras diskusijas Talinė. Na, o kalbant apie dabartinę BŽUP, e, mes akcentuojame jos supaprastinimo būtinybę. Vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų - kuo greičiau pastumėti į priekį omnibus dosijai. Mūsų tikslas pasiekti tarp institucinį sustarimą ne vėliau kaip spalio mėnesį. Todėl turėtumėm sutelkti dėmesį į tuos aspektus, kurie prisideda prie realaus supaprastinimo. Gerbiami parlamentarai, aš manau, kad jūs čia vaidinate labai svarbu vaidmenį ir aš esu įsitikinęs, kad mes veiksmingai per artimiausius mėnesius bendradarbiausime. Esija, pirmininkaudama, nori prisidėti prie Europos žemės ūkio sektoriaus tvarumo ir konkurencingumo. Esame matę daug sviravimų ir krizių žemės ūkio rinkose pastaraisiais metais, ypač pieno, e, pašarų, daržovių ir keulienos sektoriuje. Net ir šiandien dar jaučiame Rusijos embargo įtaką kai kuriems sektoriams. Tam taip dėl to teko išplėsti Europos komisijos specialias priemonės e, daržovių ir vaisių sektoriui. Pirmininkė, mes esame pasirengę sureaguoti pasikeitimus rinkoje ir kelti šią temą. Kaip ir Europos parlamentas, mes prioritetinę laikome e, gamintojų poziciją tiekimo grandinėje. Tai e, sustiprintų jų konkurencingumą šiame sektoriuje ir jų atsparumą kainų sviravimams rinkoje. Mes e, tikimės, kad Europos komisija pateiks atitinkamų teisinių iniciatyvų. Vienas iš svarbiausių ES eksportuojamų prekių yra alkoholiniai gėrimai tai e, svarbus darbo vietų kūrimo sektorių žemės ūkio sektoriuje. Aiškios gamybos taisyklės ir investavimo taisyklės yra būtino šio sektoriaus tolesniai raidai. Mes norėtumėm ir toliau tęsti dėrybas dėl spiritinių gėrimų, alkoholinių gėrimų reglamento projekto ir tikimės, kad taryboje bus pasiektas bendras požiūris mūsų pirmininkavimo metu. Kalbant apie tarptautinio sektoriaus organizacijas ir jų veiklą, Mes siekiame parengti ES poziciją ir ją patvirtinti. Mūsų nuomonė labai svarbu išlaikyti atvirą priekybos politiką ir už, sudaryti laisvos priekybos sutartis, kurios tarnautų ES e, žemės ūkio sektoriui. Taip mūsų gamintai lengviau ras naujų rinkų. Kaip ir Europos parlamentas, mes šiuo požiūriu į pirmą vietą iškeliame skaidrumo principą. Todėl kreipiamės į Europos komisiją, kad valstybėms narėms reguliariai būtų suteikiama naujausia informacija apie tarptautinių ir dvišalių priekybos dėrybų būklę. Mes, pirmininkaudami, organizuosime aukšto lygio konferenciją, per kurią sieksime atkreipti visų dėmesį į tvarų dirbožėmio naudojimą. Derlinga ir, sveik, derlinga ir sveika žemė yra žmogaus sveikatos ir faunos ir floros gerovės pagrindas. Anot mokslininkų daugiau negu 95 procentai mūsų kasdienio maisto kiekybės ir kokybės priklauso tiesiogiai nuo dirbožėmio kokybės. E, žmonijos likimas didelė dalimi priklausys nuo to, kas vyksta e, mūsų dirbožėmio viršutinėme 20 cm sluoksnyje. Norime išskirti, kaip svarbu e, žemės ūkiui naudojama dirbožėmį apsaugoti ir efektyviai naudoti per mūsų pirmininkavimo laikotarpį. Tikiuosi, kad ir parlamentas šį klausimą veiksmingai spręs ir aš tikiuosi, kad jūs tapsite mūsų partneriais šio požiūriu. Estija mano, kad pasaulinė kova prieš didėjantį atsparumą mikrobams yra nepaprastai svarbi. Mes prisidedame prie vienos sveik, bendros sveikatos politikos apimančios žmonių ir gyvūnų sveikatą kūrimo. Neseniai Europos komisija paskelbė naują ES veiksmų planą, kuris bus įgyvend... paskelbtas Liepos mėnesį, kai vyks e, Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos posėdis. Mes organizuosime uh, aukšto lygio posėdį dėl antimikrobinio atsparumo Bruselėje lapkričio mėnesį. Jame bus sutelktas dėmesys į nacionalinio vieno bendro sveikatos plano sukūrimą ir e, tarp sekcijinės politikos formavimą. Teisės aktų klausimų mes ir toliau e, renksime reglamentų dėl veterinarnių vaistų ir e, medicininių pašarų e, gamybos. Taip pat e, galvosime apie reglamentus dėl antimikrobinio atsparumo. Diskusijos taryboje gana daug pasistumėjo į priekį ir mes darysime viską, ką galime, kad būtų pasiekti kompromisai ir kad mes galėtumėm suformuoti dėrybų mandatą iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Be to aš noriu pabrėžti gyvūnų gerovės reikšmę ir e, stabilę gyvūnų ir žmonių sveikatos būklę. Tai yra svarbu, kalbant ir apie žemės ūkio problemas ir bendrai apie visuomenės e, padėtį. E, gyvūnai yra e, padarai, kurie nusipelno mūsų paramos, mūsų pagarbos. Ir aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas šio požiūriu labai daug yra nuveikęs. Neseniai sukurta gyvūnų gerovės platforma yra geras pagrindas visoms suinteresuotom šalims keistis nuomonėmis ir e, koordinuoti darbą. Kai mes kaip pirmininkaujantį valstybę remiame e, šios platformos veiklą kad mes galėtumėm geriau įgyvendinti dabartinę teisės aktų bazę ir sukurtumėm e, neprivalomus įsipareigojimus gyvūnų gerovės rytyje. Infekcinių gyvūnų lygų padėtis Europoje yra labai įtempta ir ji reikalauja mūsų nuolatinio dėmesio. Taryboje šią temą yra nuolat diskutuojama. Mes vertiname bendradarbiavimą gyvūnų lygų kontrolės klausimų, kuris yra vykdomas su komisija, su valstybėmis narėmis ir su trečiosiomis šalimis. Fitosanitarnėme sektoriuje Estija išskiria būtinybę didinti visuomenės informavimą, kurį pradėjo jau Malta. Sutelksime dėmesį į krizinių planų kūrimą, iškilus e, kenksmingiems e, organizmams, kad galėtumėm geriau pasirenkti galimiems e, lygų ar virusų protrukiams. Vienas iš pagrindinių mūsų pirmininkamo prioritetų yra skaitmeninė Europa. Pirmininkaudama Estija kartu su Europos komisija organizuos konferenciją apie informacijos valdymo sistemas oficialiai kontroliai, IMSOC angliškas sutrumpinimas. Mes pritarėme diskusijoms, kurios padėtų valstybėms narėms e, pritaikyti šio laikiškus skaitmeninius sprendimus kontrolės priemonėms įdėkti. Gerbiami parlamento nariai. Taip aš trumpai apžvelgiau Estijos pirmininkavimo planus, išskyriau pagrindinius mūsų prioritetus. Svarbiausia tema mums yra BŽUP reforma, bet taip pat tikimės, kad bus pasiektas susitarimas dėl omnibus ir e, bus tęsiamos diskusijos apie BŽUP ateitį. Bet to labai atidžiai stebėsime pokyčius rinkoje žemės ūkio klausimų ir kreipsimės į Europos komisiją, kad ji nuolat mus informuotų apie daugia šalių ir dvi šalių dėrybų su trečiosiomis šalimis eigą. Be to, dirbožėmio tvarumo klausimą traktuojame kaip prioritetinį. Atsparumas mikrobams yra irgi mūsų prioritetas. Mes norime ir toliau tęsti diskusijas apie veterinarinius vaistus ir vaistinius medicinius pašarus. Pirmininkė, darysiu viską, ką, galiau, kad, ką galiu, kad tapčiau lygiaverčių partnerių parlamentui, komisijai ir kitoms institucijoms. Aš pats esu visuomet pasirengęs išklausyti parlamento narių pasiūlymų ir šiandien, ir per diskusiją, ir ateityje. Ir aš tikrai tikiuosi, kad per artėjančius šešis mėnesius mes konstruktyviai bendradarbiausime. Dar kartą dėkoju už tai, kad mane pasikvietėte. Tikiu, kad galime viltis sėkmingai ir produktyviai bendradarbiauti per šešis mėnesius. Ačiū. Bardzo dziękujemy panu ministrowi. Zgodnie z zapowiedzią przechodzimy. Dėkuoju, ponė ministrė. Ir išklausysime e, frakcijų atstovų, panas Disnis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir ponė ministrė. Gerbiamas Tamo. Na, džiugu, kad po pusryčių dabar atvykote į mūsų Žemės ūkio reikalų komitetą. Na ir matau, kad tikrai labai vertinate parlamento darbą. Juk jūs ir pats la, ilgą laiką dirbate Estijos parlamente, jūs minėjote, kad jis yra, maž, yra maža šalis. Aš norėčiau pasidalinti m, mm, asmeniniais įspūdžiais. Neseniai, neseniai buvo patvirtintas valstybinis aktas Strasbūroje ir 2004 metais iš Europos parlamento iš Vokietijos parlamento atėjau į e, Europos parlamentą. Atsisveikinau su Helmutu Koliu ir jis man pasakė štai, ką noriu tuo pasidalinti ir su tavimi. Jis pasakė, um, pasirūpink ir mažais, mažomis valstybėmis ES, be jų Europa neveiks. Taigi, Tiesiog norėjau pasidalinti šiais Helmuto Kolio žodžiais ir su jumis. Pristatėte Estijos pirmininkavimo planus, programą. Uh, Taigi džiaugiuosi jūsų būsimų pirmininkavimo, nes nebejoju, jog jums vadovaujant ir žemės ūkio srityje gerokai pasistumėsime prieki. Taigi, jau kartu Parlo de Kostra įvyko pirmas posėdis skirtas omnibuso teisės aktams ir teko konstatuoti, jog Estija yra gerai pasirengusi pirmininkavimui ir pasirengusi įnešti aktyvų indėlį. Neminėsiu visų pavienių aspektų, tačiau man svarbu štai kas. Aš kaip Europos uh, E, parlamento pranešėjas, labai norėčiau, kad būtų sparčiai dirbama ties omnibuso teisės aktais. E, tvarkaraštis labai glaustas, reikės gerai padirbėti rugsėjo mėnesį, tam, kad jau spalį susitvarkytume, teks daugam skirti dėmesio ir labai svarbu, kad taryba pati apsispręsų dėl savo pozicijos ir tikriausiai jums nebus lengva pasiekti, kad taryba suformuotų savo poziciją. Pavyzdžiui, teko pastebėti, kad kai kalba ėjo apie bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą, kad taryba nebuvo parengusi nuodugnios pozicijos. Na, taigi nuo Liepos 1 tik einate pirm... ES <clears throat> pirmininkaučio šalies pareigas, taigi čia ne jūsų kaltė, tačiau svarbu, kad taryba turėtų savo poziciją. Jūs taip pat kalbėjote ir apie gamintojų vaidmenį. Na ir taip, aptariant omnibus reglamentą, tikrai reikės skirti dėmesį ir tam, jo komisija būtų paraginta, kiek įmanoma greičiau pateikti tik sėkuros pasiūlymų. Tikrai pribrendo reikalas imtis veiksmų. Nenoriu būti pernelik griežtas, tiesiog atkreipsiu čia dėmesį štai, kad 2004 metais, kai atėjo Europos parlamentą, prasidėjo diskusijos dėl tarp ryšinio tinklo um, kainų. Na ir prieš visai neseniai dabar nebeliko šių papildomų kaštų, taigi be parlamentų tikrai to nebūtų buvę pavykę pasiekti, taigi ir dėl gamintojų tikrai pribrendo laikas imtis veiksmų, nes viena vertus turime didžiuosius koncernus, kita vertus turime e, gamintojus ir mažuosius perdirbėjus, jų pusa, padėtis silpnesnė, taigi reikia pusiausviros. E, Nu, nu, šiaip dėl dėrybų, tai svarbu, kad būtų atsižvelgta į žemės ūkio sektoriaus interesus, laukia dėrybos su Naujaja Zelandija, su um, Australija ir su Merkosur. O beje, 2010 metais Strasbūrė primtas sprendimas, kad tik tais tuomet uh, galima bus leisti importuoti uh, žemės ūkio produkciją iš trečių šalių Europos Sąjungą, jeigu yra užtikrinami atitinkami gyvūnų, augalų ir žmonių žmonių sveikatos standartai. Taigi šis principas tebe galioja ir, da, ir dabar, o dabar e, norėčiau dar palinkėti jums sėkmingo pirmininkamo. Dėkoju. Na, aš tiesą sakant, tikėjus kad koordinatoriai, kurie pasisakė šiandien ryte, pasisakys trumpiau, dėja taip nenutiko. Dabar ponas Andriu ir labai prašyčiau laikytis nustatytų kalbėjimo laiko. Ačiū, aš norėčiau pasveikinti ministrą mūsų komitete. Iš tikrųjų, vaisingi, konstruktyvus pasikeitimai nuomonėmis, manau, mūsų laukia. Mes dirbsime per tuos šešis mėnesius kartu. Iš tikrųjų, klausimų daug. Mes žinome, kiek daug reikės dar įvairių reikalų išspręsti dėl mūsų Europos žemės ūkio ir e, žūp ir, ir supaprasnimo laivairūs klausimai. Iš ryto mes aptarinėjame ir e, tikrai reforma bus labai svarbi, turint omenyje, kad visus biudžeto suvaržymus iš šito mes irgi apie tai kalbėjome ir savo įžangoje. Jūs neužsiminėte apie breksitą, nors mes apie tai kasdien kalbame čia parlamentinės, tai yra labai specifinis kontekstas ir tai biudžeto suvaržymai tikrai bus labai aktualūs ir mm, taryba ir parlamentas per artimiausius šešis mėnesius turės daug dirbti, aišku. E, tai gal galėtumėt kokių mm, gairių pateikti laukti dėl būsimos e, žūp reformos ir kas bus daroma per šios šešis mėnesius e, iki metų pabaigos kitais metais mes turėsime jau galvoti apie pagrindinės tas gairias kryptis ir apie kokį modelį galbūt jūs galvotumėt, gal galėtumėt papasakoti plačiau, galbūt turint omenyje ateities reformą, būtent galvojant apie žemės ūkio modelį, koks būtų aktualus Europai, kad, kadangi kalbame apie tai, kad turime daug šeimos ūkių, smulkių ūkių, reikia galvoti apie mūsų e, ūkių tvarumą, nepriklausomumą, mūsų teritorijų specifiką, aišku, Toliau priekybos politikos aspektai labai aktualūs mums taip pat, nes aišku, Merkosur turime, pavyzdžiui, reikia galvoti apie dėrybas su Australija, su Naujaja Zelandija, aišku, e, žemės ūkis turi būti nepamirštas tokiuose susitarimuose ir manau, kad turime būti itin budrus šiais klausimais. Na ir galiausiai dėl omnibus, kadangi jis buvo paminėtas, tai aš noriu ir padėkoti Jums ir pasveikinti Jūsų iniciatyvą organizuoti aukšto lygio konferenciją dėl dirbožėmio, nes tai yra esminis mūsų išteklius, mūsų visų išteklius, aš manau, ir atitinkamai, aišku, dėl to yra įvairiausių problemų ir Europoje, bet ir ne vien Europoje. Ir tikrai verta nerimauti dėl dirbožėmio būklės ir galvoti būtent apie darbą darbus šią kryptimį. Um, ta problematika jums, sakė, aišku, žinoma, tai gal jūs galėtumėt kiek plačiau pakalbėti apie savo planus. Ačiū dabar, panas Nikolson. Ačiū pirmininkė. Ministrė, labai sveikiname jūs komitete. Jūs turite tokį pranašumą, kad e, nebebus organinio ūkininkavimo, ekologinio ūkininkavimo klausimų jums keliama, kaip jūsų pirmtakui. Taigi, e, džiugu buvo iš tikrųjų klausytis jūsų pasisakymo, e, tą, ką mums papasakojate, bet e, Prisimant aną žūp reformą, aš atsimenu, kas buvo sakoma ir dabar vėl tie patys argumentai yra išsakomi dėl to, kad žemės ūkio biudžetas pernelyg didelis, jį reikia apkarpyti, reikia atsisakyti, reikia mažinti. Ir štai e, kolega tik išsakė labai daug problemų, kad bus tikrai daug biudžeto suvaržymų ir ypač mano šaliai, jungtiniai karalystiai pasitraukus, mes tikrai pasitraukę nenorėtumėm, kad po to ūkiniai ūkininkai ES būtų diskriminuojami. Ah, tiesiog norėčiau akcentuoti biudžeto svarbą, ypač per artimiausius mėnesius, manau, šis klausimas bus įtin aktualus, nes jeigu neturėsi pakankamai finansų, negalėsi nieko pasiekti realių rezultatų. Mes atstovaujame žemės ūkio sektoriui ir, um, aišku, žinome tokius dalykus kaip pieno sektorius, Rusijos draudimai ir taip toliau. Ir, um, galvojant apie e, tai, kad reikia tikrumo, aišku, šiam sektoriu, bet kaip gali prognozuoti, kokia bus artimiausia katastrofa, kas bus rinkoje, kokie iškraipimai, kas atsitiks, kuriame sektoriuje. Ir aišku, kas yra labai blogai gamintojui, augintojui, vietoj, būtent to tikrumo nebuvimas. Mes turime sureaguoti, mes turime, pavyzdžiui, reaguoti į pieno krizę. Galiausiai tai aišku buvo išspręstas tas klausimas, bet mes turime pasimokyti iš praeities klaidų ir man atrodo, tai ir bus didžiausias iššūkis, aišku, be kitų klausimų, ką jūs ir išvardinote pats, bet aš norėčiau dar vieną momentą e, išsakyti. Praeitais metais Europoje daug e, paukštininkystės augintojų susidurė su labai rimta problema, tai yra paukščių gripų. Ir visoje Europoje iš tikrųjų e, reikėjo paukščius uždaryti ir dėl paukščių sveikatos, aišku, kad jie išgyventų, kad neužsikrėstų, bet ir dėl bendrai dėl paukščių e, gripo įplitimo. Ir mm, aišku, tai turėjo labai daug poveikio mm, paukščių augintojams, labai jie nukentėjo nuo tų visų priemonių. Taigi, vėlgi, jau Liepos pradžia Uh, aišku, mes sugrįšime dabar tik rugsėjai, rugsėjai liks kiek pusantro, du mėnesiai. Nedaug to laiko, aš, aš tikrai nerimauju, kad nebus laiko, nebus realių diskusijų, nieko nebus padaryta ir, ir paskui tai jau, jau viskas, jau pavasaris ant nosės ir nieko nebus padaryta tokiojame rimtame, svarbiame sektoriuje, to paukštininkystės sektoriuje, man atrodo, taip nieko ir nevyks jokių pasikeitimų. Labai nerimauju dėl to. Nawiązanie do wypowiedzi pana posła Nicholsona odnośnie budżetu. Pone dėl biudžeto labai svarbu prisiminti tos argumentus, kad biudžetas žemės ūkiui yra um, sumažintas 11 procentų. 48 milijardai. Tokia suma yra dabar mažiau numatyta biudžeto šiam e, laikotarpiu. Taigi Turėkime omenyje, kad e, dabartinis biudžetas jau yra sumažintas žemės ūkiu palyginti su ankstesnė finansinė perspektyva, su ankstesniu finansiniu laikotarpiu. Taigi jau tai manau, kad puikus argumentai, kalbant apie biudžetą. Pane Miller. Pone Žemės ūkio ministrė, dėkui, kad atvykote šiandieną pas mus, o taip pat parodėte um, pagarbamas, norite su mumis aktyviai diskutuoti. Aišku, labai svarbi yra gyvūnų sveikata, lygiai taip pat kaip ir antimikrobinis atsparumas, rezistencijos, o taip pat ir dirbos struktūros, dirbožime apsaugai, tačiau mano manimu vis dėlto daugiausiai teks padirbėti ties amnibusų paketu pasiekti, kad jis būtų patvirtintas, aišku, reikės suformuoti pas, pozicijas, nes ne vien tik tais jums taryboje reikia bandyti suvienyti skirtingas pozicijas, tačiau ir pas mus komitete nuomonės gerokai išsiskiria. Taigi trumpai norėčiau pasakyti štai ką. Aš pasisakau ALDE frakcijos vardu ir pagal ją E, mums tinka e, komisijos pasiūlymas, reikia supaprastinti administracinę tvarką, ūkininkų labai svarbu, kad tai kiek įmanoma greičiau įsigaliotų ir labai kritiškai vertiname visus e, pasiūlymus, kurie pateikti žemės ūkio rinkų um, organizavimo srityje, taigi gamintojų organizacijos, uh, kiti aspektai, aš manau, kad vis tikrai labai reikėtų pasižiūrėti, ko, kogi davė pieno e, paketas ir kokios yra problemos. Tarkim, jeigu e, nori, jeigu pavyks e, suvienyti tuos 3,5 procentus gamintus rytie, tai aš manau, kad tai duos privalumų visose valstybėse narėse. Na, ar to pieno kiekio nupirkimas, ar tai iš tikrųjų tinkamas sprendimas, to dar negali vertinti, tačiau tenka tiesiog konstatuoti, kad uh, Mm, Vokietijoje lyginant su praeitais metais 2 procentais yra mažiau pieno, o Prancūzijoje 3,3 procentais mažiau, nors šiuo metu neskrimos lėčios. Šiuo metu labai aukšta sviesto kaina 6,30 ir, ir šioje srityje e, labai svarbu pasirūpinti, kad mūsų ūkininkai galėtų reaguoti kaip verslininkai. Tad dėl, dar kartą siūlau dar sėki peržiūrėti visus e, žemės ūkio produktų rinkos organizavimo elementus. Mes savo ruoštų tai taip pat darysime ir tikrai nepavyks e, e, spręsti pavienių šalių struktūrinių problemų per šį paketą, nes uh, nenorime kurti naujos BŽUP, ne, mes turime sutelkti tai, kas yra svarbiausia, tai yra administracinės tvarkos supaprasinimas. Ir būtent šioje srityje norime padaryti pažangos. Dėkoju. Hausling. Pan poseł Hausling. Ja, Ponas Hauslingas, ponė ministrė, dėkoju, kad vykote pas mus. Jūs minėjote daug dalykų, ties kuriais norite dirbti pirmininkavimo metu. Uh, Na dabar jums nebeteks skirti dėmesio e, ekologinio ūkininkavimo reglamento gyvenimui, dabar jums teks stelkti į kitas dalis, tiesa didžiasias problemas jau pavyko kaip ir išspręsti, tačiau um, tikiuosi, kad pirmininkavimo metu uh, skirsite daug dėmesio žemės ūkiui, jums tai svarbus sektorius, taip, teks skirti dėmesio BŽUP, dėl to nekyla jokių abejonių, Tačiau dabar nereikėtų, taip sakant, bandyti užtikrinti, kad viskas liktų taip, kaip yra. Ne, tikrai, tikrai reikėtų įsiklausyti 43 milijonų piliečių balsą, kurie sudalyvavo uh, apklausose. Be Europos piliečių ir mokesčių mokėtojų paramos negalės ilgainiui tinkamai veikti BŽUP. Būtent todėl reikalingos reformos. Daugelis ryčių reikia keisti padėtį ir nepakaks tiesiog pasakyti, reikia keisti prioritus, mažinti biurokratiją. Turime iš tikrųjų pagalvoti, ar pirmojo ramšis pasirinkta kryptis kryptis, pasirinktos priemonės yra tikrai tinkamos tam, kad būtų tinkamai vykdoma BŽP. Visi minėjo priekybos klausimus, beje, jau šiandien ryte dėl šito aš sakau kritikos. Visi kritikuoja dėl to, kad darybose su Merkosūru ir taip pat darybose, kurios prasidės su Nauja Zelandija ir uh, Australija, trūksta skaidrumo. Mus tai liečia. Ir iš tikrųjų rūpinamės, kad BŽP srityje būtų e, atstovama mūsų interesams, mes nieko nesužinome. Galiausiai te galėsime tik pasakyti taip ar ne. Taigi tai tikrai nepriimtina. Mes kaip e, parlamento nariai norime, kad būtų užtikrintas mūsų teisės, turėtume bendro sprendimo teisę, galimybę prisidėti ir nepriimtina, kad galiausiai kada nors komisija mums nuleis tekstą, kuriam te galėsime pritarti ar be ne. Be to, kartu su kolegomis, jūsų kolegomis turime siekti, kad e, praeit, ateityje viskas būtų kitaip, ne taip, kaip, pažiūrėjau, turime su Japonija mm, atveju, kai tiesiog te galėjome jį priimti domėn. Labai tinkamai pasirinkote dirbožmį kaip prioritinės rytį. Džiugu, kad nusprendėte surenkti šiam klausimui skirtą konferenciją. Turime daugiau dėmesio skirti Europai šiam klausimui. Jūs minėjote, tai yra tie 20 cm, kurie užtikrina mūsų pragyvenimą. Taigi tikrai turėtume skirti dėmesio dirbožmiui. Beje, šiandien jau ryte minėjau štai ką reikėtų atsižvelgti ir į tai, ko siekime per pranešimą Europos parlamente. Taigi, tai yra baltymų klausimas, jam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Mes labai priklausomi nuo sojos importo Europos Sąjungo, todėl reikalinga Europos baltymų strategija ir todėl turėtumėte siekti, kad tai ir būtų užtikrinta. O taip pat buvo paminėta ir fitosanitarija, augalų apsauga, priešingai nei daugelis čia esančių kolegų, kurie tiesiog teigia, jog problemos sprendimas būtų tiesiog leisti naudoti naujas priemonės. Aš savo ruoštų manau, kad pirmiausia reikėtų e, Na, iš tikrųjų, bandyti spręsti atsparumo klausimus, ir ilgainiui mažintume augalų apsaugos priemonių naudojimo mastus. Naujos priemonės nebūtų. E, sprendimas daugelį jų lygos jau yra atsparas, taigi tikrai e, tiek iš mano pusės ir dėkoju, kad atvykote, džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimo. Ačiū pirmininkė. Gerbiam uh, gerbiami komisijos atstovai labai jau seniai kalba su paprastinimą, bet matom, kad realiai nieko nevyksta. E, mes žinome, kad ūkininkai bando prieštarauti toms gausioms inspekcijoms ir kontrolėms. Aš žinau, ko, apie ką kalbu. Ir ūkininkai dabar uh, labai dėl to uh, nerimauja ir jiems sunku uh, rinkose darosi konkuruoti. Uh, ir atsispirti toms importuojamoms prekiams, kurios yra įvežamas į ES. Ar nereikėtų aktyviau apie tai kalbėti aptariant BŽUP? Dziękuję. Labai ačiū. Dabar periname prie koordinatorių, ponas De Castro. Presidente, e anch'io volevo ringraziare davvero il Ministro. Eh, ačiū pirmininkai ir aš pritariu E, ministrui iš Estijos ir Estijos pirmininkavimui pasirengusiai komandai. Mes labai, daug, labai jumis pasitikime ir nuo pat pradžių turim kalbėti apie labai svarbius trilogus. Kalbame apie omnibus ir kai kurias jo dalis, pavyzdžiui, rizikos valdymas. Tai yra tema, e, kuria, kuria Estija skiria labai daug dėmesio per savo pirmininkavimą. Vienas uh, Iš trijų pagrindinių omnibus skirsnių būtų būtent toks taryba turi pasiekti bendrą poziciją dėl didžiosios dalies klausimų, nes per pirmąjį trialogą matėme, kad e, taryba nepasisakė, už nebuvo bendros pozicijos. Ir Dabar matom, kad laiko liko labai nedaug. Mes e, du trilogus organizavome rugsėjo mėnesį, bet jau užbaigti turėsime viską iki spalio. Todėl aš labai tikiuosi, kad mes galėsime taip pat pasinaudoti ir neformaliais tarybos posėdžiais. Ir galėsim kažką realiai pasiekti, nes tai būtų gera naujiena ūkininkams. De Castro. Ačiū, ponė De Castro. Jūs labai glaustai kalbėjot. Ir mes tikimės, aišku, kartu su jumis, kad bus pasiektas susitarimas dėl mandato taryboje. Mes kalbėjome labai daug apie ekologinį ūkininkavimą ir matėm, kaip yra sunku dėl to pasiekti susitarimo taryboje. Ponas Kuzmiuk, prašau, tikėsiu, kad ne jūs irgi nekalbėsit per ilgai. Ačiū, ponė pirmininkė. Du klausimus turiu ir juos norėčiau skirti ministrui. Visų pirma, kalbėjote apie biudžetą, ben, biudžeto bendrai žemės ūkio politikai mažinimą po 2020 metų. Ta diskusija be abejonės prasidės per Estijos pirmininkavimą ir aš norėčiau paklausyti gerbiamo ministro. Ar jūs pasisakot už? Už tai, kad e, pradės trūkti lėšų dėl Brexit ir tą trūkumą turės užpildyti kitos valstybės narės. Ar nereiškia tai, kad tiesiog bus nukirptas BŽUP biudžetas? O kitas klausimas būtų toks. Jūs sakėte, kad pirmininkaudama Estija stengsiu sustiprinti e, ūkininkų, gamintojų poziciją maisto grandinėje. Kokiu veiksmu imsis pirmininkauja Estija šioje srityje? Ačiū. Šunkovska. Ačiū. Jungtinės karalystės e, indėlis, kiek žinau, yra 15 procentų, 23 milijardai eurų. Jeigu suskaičiuosim grinasias įmokas, nes e, supraskim, kad Jungtinė karalystė ir pati gauna lėšų, beliks 11 milijardų eurų. Jeigu uh, BŽUP proporcingai pasvertume, tai pamatytume, kad per metus 4 milijardai eurų bus skiriami žemės ūkio klausimams. Nes labai svarbu tuos skaičius gerai išsiaiškinti, nes kalbama apie 15, apie 23 milijardus ir tampa daug kas nebeaišku. Ačiū toliau, ponė Agilėra. Sí, Na, pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną ministrą. Nepaprastai man malonus vis aptarti mums rūpinčias temas. Na, taigi, iš, m, Taip, aš labai svarbu mūsų komitetui supaprastinti BŽP ir mes pateikime uh, ir kartu bendra, vienbalsiai patvirtiname pasiūlymą dėl omnibuso. Norėjau tiesiog atkreipti dėmesį ir nebėjau, kad pavyks padaryti žymios uh, pažangos. Na, na, Na ir tikrai reikėtų atsižvelgti e, į tai, kas buvo patvirtinta, pasiūl... patvirtinta mūsų komitete dėl omnibuso reglamento. Kitas dalykas - tai ž... maisto grandinės sauga. Hoganas e, ir dar vienas komisaras įsipareigojo pasiūlyti teisės aktą, kurio lauksime kitą pavasarį. Na ir kaip supratau, ir pirmininkantės taip palaiko šią iniciatyvą, nes palaikome bendrus tikslus. Ir dar du dalyką. Pone Andrikaičio iniciatyva, iniciatyva dėl bendros sveikatos priemonės, gyvūnų ir žmonių sveikatos man pasirodė labai gera. Ir dar vienas dalykas pas mus komitete labai nuodugniai buvo aptarti medicininiai pašarai. Tačiau e, vis dėlto e, NV komitete buvo daugiau aptarimi šie klausimai. Na ir tiesą sakant, labai svarbu baigti diskusijas dėl vieno teisės akto, kad tam, kad galėtume pradėti kitus. Ir tikrai būtų labai gerai, jeigu jūsų pirmininkavimo metu būtų pradėti trilogai dėl e, medicinių pašarų. E, Mm, tam, kad būtų aiškiau dėl jų. Na, na ir taip pat labai svarbu atsižvelgti į valstybių narių taikymo praktiką ir nacionalinius teisės aktus, nes tarkim dėl spiritinių gėrinimų, e, jeigu neskirsime tam dėmesio, tai galbūt uh, E, padarysime žalos e, šimtmečių tradicijoms. Dėkuoju. Dėkuoju, pani posel Hojbuš. Ačiū. Pone Rūbuš. Dėkuoju, ponė ministrė, už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dar nepaminėtus dalykus. Na, pirmiausia, tai žemės koncentracija. Na ir toliau 80 procentų BŽP lėšų yra sumokamas 20 procentų žemės ūkių. Ir, ir tai, dėl šios priežasties reikėtų skirti daugiau dėmesio žemės koncentracijos klausimai. Taip, svarbu, aišku, ištik, užtikrinti žemės ūkį išgyvenimą. Visai neseniai parlamentas parengė atitinkamą pranešimą skirtą šiam klausimui, taigi norėčiau sužinoti, e, kiek jūs ir Estija ketinate mus paremti. Tai yra tam, kad būtų užtikrintas geresnis susijimas tarp valstybių narių, tam, kad galėtume e, spręsti šią man iškeltą problemą. Taigi konkrečiai norėčiau sužinoti, kaip žiūrite į siūlymą reguliariai e, renkti techninius sutikimus valstybių narių lygių, tai jau buvo daroma ir anksčiau, taigi manau, kad visai prasminga sudaryti galimybės valstybėms narėms reguliariai sutikti, keisti nuomenėmis ir viena kitoms paremti. E, Kitas klausimas, ar galėtumėte įsivaizduoti, prisidėti prie to, kad tam, kad gautume geresnius duomenis ir galėtume prisidėti prie žemės koncentracijos priežiūros Europinio lygio. Šiuo metu dirbame ties statistikos reglamentu, tikslas yra užtikrinti didesnį skaidrumą. Tarkim, kad, nes tarkim, nežinomos mums žemės ūkių struktūros, pavyzdžiui, nežinome, kada ūkiai yra didelio holdingo dalis ir e, labai svarbu tai užtikrinant tinkamą bažupų lėšų paskirstimą. Dar kitas svarbus klausimas, tai yra antimikrobinės atsparumas. Sakėte, kad rengiamas ES veiksmų planas, jis bus artimiausių metų pristatytas. Taigi, tai kaip yra su resolvi antibiotikais? Taigi tai yra, tai yra antibiotikai skirti žmonėms, o kaip yra su gyvūnų sveikata? Man atrodo, tai yra labai svarbus klausimas ir norėtų susižinoti, kaip ketinate į tai atsižvelgti veiksmų plana, plane ir kokia yra dabar padėtis diskusijos rytyje. Tiesa ta, kad e, e, žemės koncentracija yra e, kliuvinys čia pradam kalbėti apie industrializaciją, stambiuosius ūkius. Bet supraskim, kad tie stambėjai ūkininkai dažnai yra konkurencingesni išorinėje priekyboje. Taigi yra ir pliusų, ir minusų. Aš aišku labiau pritariu tokiai pozicijai kaip jūsų, bet aš e, žinau, kad yra ir pliusų, ne tik minusų. Ir, ir žinom, kokios yra tendencijos. Vis daugiau nedidelių ūkių nyksta. Yeah prezidents un moment sera. Ministrė, iš tikrųjų, tai strateginis momentas, tai momentas, kai pradedame ruoštis būsimam žūp ir aišku, mm, jau kuris laikas mes reikalavome supaprasinimo ir labai džiaugiamės, kad dabar išgirdome iš jūsų e, šį žodį. Ir e, aišku, reikia kalbėti apie uh, garantijas e, dėl klimato įsipareigojimų laikymosi ir kontracikliškumo. Na, įsivaizduokime, pavyzdžiui, kaip bus naudojama, kas bus daroma pieno srityje, mažinimo kokią politiką. Taip pat noriu paklausti. Uh Aš turėsiu rengti pranešimą dėl proteinų, dėl patimų, tai noriu pasiterauti jūsų, ką galvojate apie, um, um, um, kaip, kaip bus galvojama kompensuoti už deficitą um, augalinių pro, proteinų ES, kas bus daroma šioje srityje, nes manau, kad reikia tikrai pamastyti šiais klausimais, pasistumėti į priekį, aišku, auginimo srityje. Toliau dėl dirbožėmio jūs, manau, ėmėtės geros iniciatyvos Talinė dėl to susitikimo ir tai, mano manimu, yra labai svarbus klausimas galvojant apie žemės ūkio tvarumą. Na ir pabaigai noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai ne, nepamirškime m, ūkininkų. A, kad ūkininkams yra reikalingas greitasis interne, spartusis internetas, tai reikia jų nepamiršti iš tikrųjų, kad jie galėtų užsimti savo veiklą. Rūpe. Rūpe. Ačiū pirmininkė, gerbiamas e, ministrė, iš tikrųjų noriu pasveikinti iš Jūs pradedant pirmininkauti ir e, ačiū už pateiktą labai ambicingą, sakyčiau, programą. Tai kaip matot, iš kalbų tikrai darbo visiems užteks. Norėjau paliesti keletą momentų. Jūs minėjot apie ūkininkų, e, ūkininkavimo sąlygų suvienodinimą, konkurencingumo sąlygų suvienodinimą, bet nepaminėjot visiškai apie paramos e, sistemą, kokią jūs matot e, tiesioginių išmokų e, paramos sistemą ateičiai. Tai manau labai svarbu, nes dabar skirtumai yra labai dideli ir e, ūkininkai na, ne visi gali vienodai konkuruoti vienoje erdvėje. E, taipogi labai, manau, svarbu, ką Jūs paminėjote, tai ūkininkų e, reiškia vaidmens didinimą, tai yra dėrybinių galių stiprinimą. Gal e, galėtumėt keliom mintim pasakyti, kaip Jūs tą maždaug įsivaizduojat, E, e, kaip, kaip tas mechanizmas galėtų veikti. Aš suprantu, kad jūs jo nespėsit padaryti, bet bent e, didžiulį įdirbį padaryti, kad jau paskui kita valstybė, kuri pradės pirmininkauti, užbaigti. Lygiai taip pat manau, kad labai būtų svarbu pasimokinti iš praeities krizių, tiek iš Rusijos krizės, tiek iš e, apskritai pieno krizės, e, kurią pergyvenam visi ir e, numatyti kažkokį tai mechanizmų krizių valdymo sistemą kažkokią, kad nebūtų taip, kad kiekvienu atveju mes turėtumėm šiandien metais ar pusmečiais visi dirbti ir tik tai po to įsprendžiam kažkiek tai tą klausimą, kad jis jau automatiškai galima būtų jį valdyti. Taipogi noriu paminėti, ne, nebuvo dar minėta, tai e, žemės įsigijimas naujiems, ypatingai jauniems ūkininkams. Tai irgi yra klausimas, kuris galbūt daugiau atskirų valstybių narių, bet jisai apskritai Europoje yra labai svarbus. Ir taip pat e, tiek Estija, tiek Lietuva, Latvija ir dalis Lenkijos e, turim didžiulę problemą afrikinio keulių maro. E, ką šitoj srity jūs planuojat e, padaryti, nes tai, manau, mūsų Baltijos kraštų labai svarbi svarbus klausimas. Ačiū. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik sluit me aan bij de vraag die ook uh, collega Nicholson net naar voren heeft. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie pono Nikolsono klausimo. E, tai yra paukščių gripas. Ir kokį poveikį tai turės e, laisvai laikomų vištų kiaušinėms. E, Dabar pratestas e, laikotarpis iki 20 savaičių ir jis yra taikomas e, e, ne tik Niderlanduose, bet ir kitose valstybėse kitą ketvirtadienį apie tai kalbėsim. Ši lyga dešimtis milijonų eurų jau kainavo ir čia kalbame apie tiesioginę žalą, ne, neįtraukiam netiesioginę žalos. Labai daug laiko su komisijos nariu Hogan apie tai kalbėjom, jis sako, reikia rasti sprendimą. Toks būtų pirmas klausimas, tikiuosi, kad jūs galėsite atsakyti. Antras klausimas. Tai, ko dar niekas nepateikė Jūs kalbėjote apie Rusijos boikotą. Niekad nepamiršiu, e, kad 2014 m. rūpjūčio 7 dieną, gal pirmą kartą gyvenime sėdėjau parlamente tokią dieną ir kalbėjom apie pieno, e, gamin, atsiprašau, sūrio gamintojų problemas. Ir aš su jumis sutinku, kad e, ta problema neišnyko, bet kaip mes galime rasti gerų sprendimų, tai yra labai konkretus klausimas. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ministrui už visą e, savo pristatymą. Jau daug ką kolegos pasakė, bet aš norėčiau pabrėžti e, bendrosios žemės ūkio politikos ateities klausimą po 2020 metų, po to, kaip e, Britanija pasitrauks. Kad ir kiek tų milijonų ar milijardų beliktų, bet mes suprantame, kad bendra žemės ūkio politika nukentės. E, Kaip bus, ar valstybės narės turės daugiau mokėti, ar ES biudžete bus e, randama daugiau lėšų e, BŽUP? Dabar atrodo, kad e, BŽUP taps biudžetinių apkarpimų didžiausia auka. Aš turbūt norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė apie tai. Kitas dalykas, mes kalbame, kad antrasis ramstis turi būti susijęs su sanglaudos politika. Man atrodo, kad tai būtų geras sprendimas. Ką jūs galvojat? Ką galvojate apie žemės koncentracija. Aš žinau, kad tas reiškinys uh, sunkiai yra suvaldomas, tačiau pripažinkime, kad egzistuoja valstybių narių lygmenių skirtingi teisės aktai ir mums rytų Europoje skausmingiausia yra tai, kad tai, kas leidžiama vakarų Europos valstybėms, nėra leidžiama mums. E, tai yra nepriimtina kai kuriuose valstybėse narėse, jeigu tą žemės įsigyji, ją turi dirbti, o kitose valstybėse narėse, jeigu nusiperki žemę ir jos nenaudoji, tai tiesiog atsiras kažkam problema, bet ne jums. Mes e, negalime visko suvaldyti, tačiau aš suprantu, kad valstybių narių teisės aktuose turėtų būti rasti bent jau bendri vardikliai. Taip, kai mes kalbam apie antrąjį ramstį, suprantam, kad didelė jo dalis yra skirta modernizacijai, aplinkos apsaugai ir e, perkelti tai pagal sanklaudos politiką e, priliktų milžiniškam nuostolį bendrosios žemės ūkio politikos atžvilgių. Mes kalbam apie sanklaudos e, fondus, kurie yra skiriami kaimo plėtrai. Tai irgi būtų problema, jeigu jie būtų nukreipti Garcia. Manau, kad e, pirmininkamas sėkmė tikrai nepriklauso pirmininkamčio šalies dydžio, o priešingai nuo valios, noro ir nebejoju, kad ponas ministras iš tikrųjų tokią valią pademonstravo ir todėl, kad e, dabar po sėkmimo Maltas pirmininkam ir esi gerai seksis. Dabar norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų išvelgiamą omnibusų reglamento svarbą. Na ir iš tikrųjų norėtųsi, kad čia duotumėte postumius savo pirmininkamo metu metu. Kaip žinia, parlamentas yra gerokai e, ambicingesnis dėl omnibus reglamento tikslų nei ministrų taryba, todėl norėčiau sužinoti, ar esate numatę e, kažkokį veiksmų planą tam, kad, tam, kad mums bendradarbiant būtų sparčiau dirbama ties omnibus reglamentu, o dėl kitų tiesiekuros projektų, dėl BŽP reformos, kurias pažadėjo, paž, kurias pažadėjo komisija, taigi e, kokios bus jūsų preferencijos šiose sritise ir beje dar kartą dėkuoju, kad atvykote pas mus šiandien po pietų. Poprosimy Thank you very much, Chair. Uh, dear Minister, I'm also associate. Gerbiamas uh, ministrė, aš uh, kaip ir uh, kiti prieš mane kalbėjusiai galiu Jūs pagirti, pateikus tokį Estijos pirmininkavimo planą. Jūs išskyrėte inovacijas, įskaitant pažangas skaitmenėjimo srityje žemės ūkio kontrolės srityje, administracinės sistemos ir panašiai. Aš visą tai labai sveikinu. Bet aišku, išlieka dar vienas e, klausimas, kurį aš norėčiau e, Jums priminti. Europos parlamentas rengia gražią iniciatyvą, kuri vadinasi e, Išmanus e, pažangus kaimai. E, tai yra irgi skaitmenėjimo dalis skirta kaimo gyventojams, o tai sudaro beveik trečdalį ES gyventojų. Taigi tas klausimas yra labai plataus masto. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt. Ačiū. Pan posau Flanagan. Ponas Flanagan. Labai ačiū. Labai atsiprašau, kad nebuvau posėdžio pradžioje, negirdėjau jūsų įžangos, turėjau būti kitame posėdėje, bet dėl omnibus aš norėčiau pasisakyti. Čia atsiveria galimybių padėti jauniems ūkininkams ir sukurti lankstesnę sistemą, kad jauni žmonės iš tiesų e, nejaustų kliūčių patekti į ūkininkavimą. Ir priešingai žmonės, kurie jau dirba e, žemės ūkija, galėtų išlaikyti savo šeimas. Dabar matome, kad neretai atsiranda jaunų žmonių, kuriems sakoma, kad jūsų kvalifikacija netinka perimti ūkį. E, E, ar nereiktų čia kažko keisti, kokie jūsų planai yra e, padedant jauniesiems ūkininkams. Kitas dalykas, kalbant apie Natūrą 2000, ar čia e, valdymo grandinės ilgumas ar kažkas kitas, bet egzistuoja daug problemų, ypač mano valstybėje dėl įgyvendinimo. Vienas instruktorius duoda vienokius nurodymus, o kiti atsiunčia brošiūras, kuriuose visai kas kita parašyta. Taigi kaip bus su Natura 2000 gyventinimu? Bet aš tik galiu pasakyti, kad aš jums nepavydžiu būti šioje vietoje. Turbūt penkių valandų prireiktų jums, kad galėtumėte visus mūsų klausimus atsakyti. Ačiū. Ponas Jar. Aš taip pat dėkoju, taip pat atsiprašau, kadangi e, teko ateiti kitą komitetą ir todėl negalėjau išklausyti jūsų įžangos, tačiau dėkoju iš galimybę užduoti klausimų. Kitas jūsų išbandymas tai yra vadinamasis omnibuso reglamentas. Taigi, pirmas polemiškas klausimas. Kokia jūsų pozicija? Ar palaikote komisiją ar parlamentą? Antras klausimas. Taip, parlamente priimti svarbus sprendimai ir pavyzdžiui tikrai man atrodo e, įdomu tai, kad amnibusą yra numatyta prailginti BŽP reformos trukmę tiesiog, e, kad dar pati reforma dar tik vykdoma ir jau ne visiškai būtų kvaila pradėti naujas reformas nuo 20 metų. Kaip vertinate tai, kad reformos bus atidėtos? Na ir dar vienas dalykas. Pavyzdžiui, į omnibusą numatyta mažinti e, biurokratijos naštą. Taigi, siūlyčiau e, neišimti šių nuostatų parlamentui e, labai svarbu, kad BŽP reformos būtų mažiau biurokratiškos. Malta tam pritarė, pritarėm ir mes. Taip, iš tiesų, omnibusų um, procedūros tikslai yra labai ambicingi. Na ir iš tikrųjų galima teikti, kad mes čia užbėgame už akių tam tikroms reformoms. Todėl galėčiau įsivaizduoti, kad nebus lengva pasiekti taryboje bendro sutarimo. Pane Meginės, prašau. Labai trumpai, ministrė. E, sveiki atvykę į mūsų posėdį ir linkiu Jums geriausios kloties. Vakar aš su Jūsų ministru pirmininku buvau Talinė, todėl aš labai remiu Jūsų Estijos pirmininkavimo prioritetus. Ir žinau, kad E, aš atsiprašau, kad nebuvau šioje salėje, bet aš žiūriu jūsų išsakytus komentarus ir man labai patinka tai, kad jūs kalbate apie antimikrobinį atsparumą. Tai svarbu ne tik tai Žemės ūkio komitetui, bet ir aplinkos apsaugos komitetui. E, aš žinau, kad čia būtų galima padaryti daugiau, gal galėtume šiek tiek plačiau pakomentuoti, bet linkiu tik geriausios kloties pirmininkaujant. Ponas Agnių. Gerbiamas ministrė, aš labai atsiprašau, kad nebuvau posėdėje irgi turėjau būti kitose posėdžiuose, nors mes jau šiandien iš ryto buvom susitikę. Aš nežinau, ar kas nors jau klausė apie pesticidus. Atrodo, kad vyksta visuotinis karas žaliųjų tarpė prieš pesticidus. Trys frontai šiame mūšyje iškilo - endokrininių sistemų graunančios medžiagos, neonikotinoidai, E, ne tik, e, kad bitėms nebūtų pakengta purškiant žydinčius augalus, bet ir nežydinčių augalų purškimų ir aišku glifosatas. Jeigu žaliųjų lobistai visus tuos mušius laimės, žemės ūkio gamyba ES labai smarkiai sumažės. Viskas tada bus importuojama iš kitų pasaulio dalių ir tie produktai, e, kuriuos importuosime, nebus griežtai sukontroliuoti. Ką Jūs apie tai galvojat? Tak produkty będziemy importować, może nie. Taigi, e, mes importuosim visą produkciją. Na, gal tik taip nebus. Dabar žodis ponui ministrui. Gal galėtumėte atsakyti į visus parlamentarų pasisakymus. Aitäh, väga austatud parlamendiliikmed. Mul on tõeliselt suur au. Gerbiami Euroopas parlamento nariai, Man tikrai didžiulė garbė yra kreiptis į Jūs. Uh, šiandien, kadangi esu mažos valstybės ministras, bet pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus. Iš tikrųjų, Estija nėra tokia maža, nes mes esam, esam pakankamai dideli palyginti su Malta. Na ir įvertinus, kiek Maltai pavyko nuveikti per jų pirmininkavimą, tai aš tikiuosi, kad dirbdami kartu su Europos parlamentu ir, ir komisija mes irgi daug nuveiksime, juk jiem pavyko patvirtinti e, ekologinės žemdirbystės paketą, kurį, kurį jo nepavyko iki, iki Maltos patvirtinti trejus metus metus. Tai aš manau, Malta daug ko pasiekė su kitų pagalba, tai aš tikiuosi ir mes daug ko pasieksime. Dėkuoju Jums visiems už užduotus klausimus ir kaip vienas iš parlamentarų pasakė, iš tikrųjų, <laughs> tikriausiai man prireiktų penkių valandų, jeigu tinkamai norėčiau atsakyti visus klausimus. Bet aš pasistengsiu labai trumpai, tiesiog sugrupuodamas klausimus, kiek įmanoma atsakyti. Aš, aš tikiuosi, kad niekas neįsižeis, kad mm, net tiesiogiai kiekvieno klausimą asmeniškai atsakinėsiu, kadangi tiesiog laiko yra per mažai. Taigi pasistengsiu tos e, klausimus sugrupuoti. E, pirmas, gal svarbiausias klausimas būtų mm, BŽUP ir jos ateitis. ateities. Mm, diskusijos dėl BŽUP ateities dar tik prasideda. Aišku, mes norėtumėm pratesti e, tai, ką padarė anksti anksčiau pirmininkavusios valstybės ir mes labai atidžiai stebime diskusijas parlamente dėl BŽUP ateities po 2020 metų. E, žvelgdamas į ateitį, aš išreikščiau viltį, e, kad uh, abi institucijos sugebės susitarti dėl to, kad žūp turi išlikti bendra politikos rytis. Ir aš tikiuosi, kad bendra žemės ūkio politika vis tik tai bus tinkamai finansuojama. Europos lygmenių mes turime užtikrinti deramą finansavimą. Aišku, žūp turi e, ir toliau išlikti orientuota į rinką, bet būtinai reikia nepamiršti to, kad šią politiką reikia, turi būti lengva įgyveninti ir kad ji turi būti atspari krizėms. Uh, Aišku, mes laukiame komisijos komunikato dėl žūp ateities. Mes labai tikimės, kad tas komunikatas bus pateiktas pakankamai greitai ir tada galėsime pradėti išsamesias diskusijas. Toliau, dėl skaitmeninimo. Estija galvoja, kad e, tikrai kaimo vietovėse būtinas daug geresnis skaitmeninių paslaugų lygis ir mes tikrai labai to sieksime. Tai yra nepaprastai svarbu jauniems ūkininkams. Aš manau, kad tai būtent aukštas skaitmeninimo lygmuo galėtų turėtų būti vienas iš veiksnių pritraukiantis jaunimą ar išlaikantis jaunimą kaimiškose vietovėse. Toliau dėl žūp, vertinant, kas yra mm, įvykę įvairiose e, žemės ūkio sektoriuose dėl krizių, mes visų pirma, aišku, turime stiprinti mūsų pajėgumus, mes turime būti geriau pasirengę įveikti krizės ir tai yra nepaprastai svarbu, galvojant apie žūp ateitį. Būtent reikia mm, tų mm, saugos tinklų, kuriuos būtų galima atsiremti krizės atveju atveju. Ir galvojant apie ateitį, aišku, reikia efektyvesnių priemonių žūp, kad būtų galima mm, turėti geresnius įrankius įveikti krizės joms ištikus. Bus AgriFish neformali taryba ir aš būtent šią tarybą skirsiu rizikos valdymo priemonėms. Toks yra mūsų planas. Dabar dėl omnibus reglamento. Manau, uh, žūp supaprastinimas yra labai svarbus tam, kad sumažintumėm administracinę naštą visiems. Ir aš manau, kad tai vienas yra iš pagrindinių mūsų tikslų. Ir žūp reformos kontekste taip pat jau daug yra, aišku, dėta pastangų supaprastinant žūp, bet aš manau, kad kiekvieną politikos rytį visuomet gali siekti dar labiau supaprastinti. Ir aš manau, kad omnibus reglamentas čia bus raktas į tai. Uh, Ir žinoma, čia yra daug svarbių klausimų, kur Europos parlamentas ir pirmininkaujantį valstybę sutarė. Tikrai Europos parlamentas galbūt labiau į ateitį yra orientuotas, galvojant apie politikos formavimą nei tarybą, bet aš manau, kad abi pusės gali tikrai konstruktyviai mane darbiauti. Uh, Dėl įvairių mm, pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl žalinimo, dėl rizikos valdymo, dėl mūsų augintojų konkurencingumo stiprinimo, aš esu tikras, kad mes mm, rugsėjo vidury turėsime daugiau konkretesnės informacijos, nes kol kas reikia dar išsiaiškinti, kas yra taryboje, kokios yra pozicijos, ir aš, kokios, kas yra galvojama ir aš manau, kad mes tikrai turėsime daugiau informacijos. Reikia, kad mūsų gamintojai, augintojai būtų stipresni visoje grandi, tiekimo grandinėje. Reikia kovoti su, su nesažininga priekybinė politika ir, aišku, tiems klausimams bus skirtas visas mūsų dėmesys. Konkurencingumo politika yra vienas iš svarbiausių elementų, norint užtikrinti, kad visa tiekimo grandinė gerai veiktų ir kad, aišku, ūkininkų, augintojų vaidmo sustiprėtų. Čia įgyveninimas turi būti aiškus, turi būti suprantamas visiems vienodai, todėl mums reikia labai aiškios teisinės aplinkos. Ji turi, aišku, e, keistis priklausomai nuo rinkų situacijos. Dabar dėl jaunų. Uh, ūkininkų, kad jų būtų didesnis neproporcija, tai yra vienas iš pagrindinių iššūkių ES, aišku, galvojant apie mūsų kaimiškų vietovių tvarumą. Ir kuomet galvojame apie tai, kas dabar valdo ūkius, amžiaus struktūra yra labai nevienoda skirtingose valstybėse narėse. Yra daug kai kur tokių, kurie yra vyresni nei 65 metų. Iš tikrųjų ir ateityje, man atrodo, gali būti vis daugiau pagyvenusių žmonių valdančių ūkių ūkius. Taigi reikalingos priemonės paremti jaunus ūkininkus. Tos priemonės yra nepaprastai svarbios ir, ir reikia galvoti apie spragas žemės ūkio politikoje. Aš manau, kad mes iš Europos audito rūmų birželį paskelbtos ataskaitos galime pasisemti daug naudingos informacijos e, šiuo klausimu. Uh, Dabar dėl laisvos priekybos susitarimo. Mes gyvename tokia situacija, kur mm, pasaulis atrodo bent jau, kad vis labiau evoliucionuoja į protekcionistišką pasaulį. Todėl kaip niekad yra svarbu, kad Europa pademonstruotų, jog priekybos taisyklės vis dar galioja ir labai svarbu jų laikytis visame pasaulyje, nes tai garantuoja mm, raidą visame pasaulyje. Ir aišku, Labai svarbu, kad priekybos politika būtų atvira, kaip kad e, visuomet mūsų politika buvo ir, ir priekybos politika. E, priekybos susitarimai turi būti sudaromi laikantis pusiausvyros. Tai yra, reikia žiūrėti į ES žemės ūkio sektoriaus interesus, e, reikia juos įvertinti, sudarant susitarimus. Ir pavyzdžiui, fitosanitariniai sveikatos reikalavimai yra nepaprastai svarbus. Uh, Fitosanitarinės priemonės turi būti taikomos apsaugoti žmonių, e, gyvūnų ir augalų sveikatą. Aš manau, kad tinkamai taikančias priemonės e, mūsų augintojams atsivers nemažai rinkų, nes ir, ir visuomet buvo laikomas iš jų reikalavimo Europoje. Aš manau, kad e, tikrai Europa kadangi laikosi tokių principų, ji reikalauja, kad ir jos partneriai laikytųsi tokių principų. Buvo klausimas dėl Japonijos ir laisvos priekybos susitarimo. Aš norėčiau pasveikinti tą pažangą, kurią padarė komisija. Um, pirmink, pirmininkaujančios valstybės vardu, dirbdama šio klausimo, aš manau, kad tai tikrai atvežtos perspektyvas nu, mūsų sąjungai. Mes laukiame galutinio teksto, mes tikimės, kad e, gausime pozityvių atsakymų į tam tikrus klausimus, kurie kol kas dar yra neišspręsti. Pavyzdžiui, dėl dėl SPS pertvarkymo, dėl geografinių nuorodų apsaugos, um, dėl kitų elementų, kurie yra labai svarbus dėl šio sutarimo. Dabar dėl Mercosur. Noriu pasakyti, kad Estija tiki, jog mūsų pirmininkavimo metu mes tikrai priartėsime prie šio susitarimo sudarimo, užbaigimo. Priešingai nei, ja, nei Japonija, Mercosur, apie 50 procentų eksporto yra žemės ūkio produkcija, tai yra labai didelis eksportuotojas į, į, į ES, taigi mes esame šiuo atveju tokia gynybinė pozicija ir todėl yra labai svarbus yra šis susitarimas ir žemės ūkis turbūt yra vienas iš svarbiausių klausimų jame ir aišku, ES iš savo pusės turi garantuoti, kad mūsų jautriausi sektoriai mm, sulauktų deramo dėmesio. Dabar dėl Rusijos embargo. Rusijos embargo egzistuoja nuo 2014 metų ir jis vis dar daro poveikio Europos priekybai. Yra bent kelios valstybės narės, kurių priekyba net ir dabar, 2017 metais, dar nėra pilnai atsigavusi. Bet 2016 metais maisto Mm, sektoriaus eksportas ES buvo tikrai aukščiausiame lygyje. Tai reiškia, kad e, galima rasti naujų rinkų. Tai rodo akivaizdžiai, kad jeigu dedi pastangų, gali rasti alternatyvę rinką, gali sumažinti, aišku, tuomet būtent tą riziką dėl rinkos. Tiesiog reikia daugiau pastangų. Aišku, žemės ūkio produkcijos rinkos yra labai sparčiai kintančios, labai trapios, jos labiau kinta nei anksčiau. Ir todėl yra nepaprastai svarbu nuolat um, reguliariai, budriai stebėti rink, situaciją rinkose kad būtų galima sureaguoti, aišku, į visus neigiamus padarinius, jeigu pasikeičia situacija vienoje ar kitoje rinkoje, kuri, kad gali tai turėti neigiamo, neigiamų padarinių mūsų ūkininkams. Šiaip bendra situacija yra mm, pagerėjusi. Toliau dėl ekologinės žemdirbystės aš norėčiau pasveikinti tą, tą susitarimą, kuris buvo sudarytas, pasidžiaugti jo. Um, Ir per pirmą tarybos susitikimą, kuriam aš pirmininkausiu, aš tikiuosi, mes jau turėsime galutinį tekstą. Aš labai tikiuosi, kad mm, visos valstybės tikrai parems tą tekstą ir, ir trilogo rezultatą. Mm, tikrai labai, tai yra labai svarbu, norint užtikrinti uh, Žemės ūkio paskirties, e, tai yra dirbamos žemės, dirbožėmio apsauga yra labai svarbus klausimas. Ir mes todėl dirbamo žemės, dirbožėmio klausimą tikrai aptarsime ir, ir, ir taryboje, ir agrifiš aukšto lygio taryboje. Tikrai tą klausimą aptarinėsime. Uh, Be to, dėl žemės koncentracijos mes suprantame, kad kai kuriuose ES dalise šis klausimas yra paprastai aktualus ir tai labai rimta problema. Todėl labai svarbu yra pripažinti, kad uh, žemės nusavybės koncentravimas gali e, lemti ir tai, kad iš kai kurių regionų, iš kaimiškų vietovių žmonės pasitraukia arba negryžta į juos ir todėl mm, gali mažėti darbo vietų skaičius, gali mažėti paslaugų pasiūla e, kaimiškose vietovėse ir tai yra labai svarbu. Aišku, reikia e, laikytis ES garantuojamų pagrindinių teisių, negalim neįmanoma riboti laisvos priegybos Europos Sąjungą, bet aš labai tikiuosi, kad mes um, rasime kažkokių tai sprendimų, kad, kad galėtumėm veikdami iš vien kažkaip tą problemą išspręsti. Toliau, um, užkrečiamosios lygos e, gyvulių. Uh, Tai yra nepaprastai didelė našta gyvulininkystės sektoriui, tiek finansinė, tiek socialinė našta. Mes tos klausimus nuolat e, analizuojame taryboje. E, tiek komisija, tiek valstybės narės reguliariai vertina šios ryties situaciją dėl gyvulių e, užkrečiamųjų lygų, galvoja, kaip su jomis kovoti. Estijos keulienos sektorius, pavyzdžiui, tikrai e, nukentėjo nuo um, keulių maro e, pergyveno tikrai labai sunkius e, laikus ir būtent turim tokios tikrai asmeniškos patirties, tai aš manau, kad mes galėsime visi suvienyti jėgas ir efektyviai kovoti su, su tokiamis lygomis. Mm, keulių maro e, protrukių mes turėjome ir praeitie, tai yra tikrai labai pavojinga lyga ir e, nors, nors dabar tų, tų e, atvejų labai yra sumažėję, bet vis tik tai mes niekada nesim garantuoti, kad tai nepasikartos. Toliau paukščių gripas buvo paminėtas. Iš tikrųjų, tos priemonės, kurios gali būti pritaikytos kovojant su paukščių gripu, yra labai kompleksiškos, sudėtingos. Aišku, tai paukščių gripas turi poveikio laisvai laikomų paukščių situacijai, kiaušinių situacijai situacijai. Aišku, Estija yra pasirengusi ieškoti sprendimų, dirbdama kartu su komisija, kaip spręsti šią problemą dėl paukščių gripo. Taip pat, dirbant su Europos parlamentu ir komisija, taryba tikisi spręsti ir antimikrobinio atsparumo nepaprastai opę problemą ir kovodami su šia problema turėtumėm įtraukti į tą darbą ekspertus, kurie išmano gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos, žmonių sveikatos specifiką. Ir um, kad, kad efektyviai galėtumėm kovoti su antimikrobiniu atsparumu. Ir čia reikia paminėti veiksmų planą, kuris bus itin aktualus ES artimiausius keliarius metus, nes, aišku, jis įtakos atitinkamus ryčių politikos priemonių formavimą reguliavimą. Veterinarnių vaistų pasiūlymo projektas yra labai sudėtingas ir, ir, ir labai svarbus, taip pat ir žmonių sveikatai. Ir, ir, ir veterinarnių vaistų gamybos sektoriui ES ir gyvulininkystės visam sektoriui, taip pat ir naminių gyvūnų uh, sektoriui tai yra svarbu. Pirmininkaudama Estija tikisi paskatinti visas valstybės narės bendradarbiauti, palaikyti mus, sprendžiant šios ryties problemas, kad būtų galima tikrai pakankamai greitai taryboje patvirtinti reikalingas priemonės šios rytie. Vaistinių e, pašarų klausimas taryba pradėjo parengiamąjį darbą tas e, parengiamasis darbas vyksta jau kuris laikas, bet jo nebuvo galima užbaigti, kol neužbaigtos diskusijos dėl veterinarinių vaistų, nes tai yra glaudžiai susiję, aišku, su kitu to pasiūlymu dėl vaistinių pašarų. Uh, Ir kaip ir Europos parlamentas, mes galvojame, kad šie du klausimai yra nepaprastai svarbus ir mes norime būti tikri, kad abu pasiūlymai bus suformuoluoti teisingai ir nuosekliai. Ir pirmininkaudama Estija pasistengs padaryti viską, kas jos bus išgalėse, kad mm, dėrybinį mandatą, dėrybinius įgaliojimus įgyventumėm iki mūsų kadencijos pabaigos. Toliau pesticidai. Pesticidus reikia naudoti daug geriau, daug tvariau. Tai reiškia, kad mm, valstybės narės turi naudoti savo nacionalinius veiksmų planus tam, kad būtų galima geriau įgyveninti atitinkamas direktyvas ir nacionalinių veiksmų e, tikslas turėtų būti sumažinti e, pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, nes aišku, pesticidų naudojimas visuomet kelia tokią riziką. E, tokie veiksmų planai, aišku, turi siūlyti ir alternatyvių variantų, kaip užtikrinti augalų sveikatą ir turėtų būti numatomas priemonės tokių alternatyvių medžiagų propagavimui. Aš tikiuosi, kad taip trumpai atsakiau jūsų klausimus. Aš e, tikrai labai dėkoju už jūsų užduotus klausimus. Jie buvo nepaprastai svarbus. Aišku, jeigu jūs pageidausite uh, išsamesnės informacijos, tai aš labai kviečiu jūs uh, susisiekti su mano komanda ir mes tikrai labai mielai pateiksime jums ir platesnės informacijos. Labai dėkoju Europos parlamento nariams. Man tikrai buvo didžiulė garbė ir labai džiugu būti jūsų posėdėje. Ačiū. Bardzo dziękujemy. Mes savo ruoštų taip pat norėtume labai nuoširdžiai Jums padėkoti. Jums iš ties pavyko atsakyti į klausimus, gal ne taip glaustai, bet e, tikrai gavome daug įdomios informacijos. Jeigu būtų papildomų klausimų, prašau juos pateikti raštu ir ir tikrai bus suteikti atsakymai. Taigi, m, mm, nebandysiu apibendrinti diskusijų, tačiau tikrai tenka konstatuoti, jog pirmininkavimas e, yra didelių iššūkių laikotarpis, juolab, kad jūsų pirmininkavimas bus trumpas dėl vasaros atostogų, o taip pat ir dėl uh, prieš kalėdinio laikotarpio, taigi laiko neturėsite daug, vis dėlto linkiu Jums geros kloties, sėkmės, o taip pat linkiu ir gerų atostygų, nežiūrint e, numatytų didelių ir intensyvių darbų. Taigi dar sėki norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti. Ir labai džiugu, kad e, įvyko šios diskusijomis jos su jumis ir linkiu ir jums asmeniškai daug sėkmės. Na, o taip pat e, linkiu sėkmės jums pirmininkaujant, nes tai duos naudos jums, komisijai, tarybai, mums parlamente ir ūkininkams plačiaja prasme Europoje. Kaip jau minėjau, laiko nedaug, laikas spaudžia vis dėlto kol kas nepribojau pasisakymų laiko. Dabar siūlau pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos patentų biuras. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti ponę Heli Pilajamą. Ji yra Europos patentų biurų įsisteigusių Münchenė direktorė. kolega Janas Hoitiman inicijavo šį kvietimą ir norėtųsi sužinoti, kaip yra su biotehnologiniu išradimu, e, tai yra išradimu gyvūnų ir augalų veislis rytyje apsauga. Norėčiau priminti, kad mūsų komitete šis klausimas buvo aptartas jau nesygi, o 15 metų gruodžio mėnesį parlamentas patvirtino atitinkamą šiam klausimui skirtą rezoliuciją. Per pastaruosius keletą metų buvo priimta visai li e, kitų sprendimų, kurie liečia biologinių procesų patentavimą. Ir to pasakoje vyko ir labai gyvos diskusijos. Mm, tema ganėtinai kontroversiška ir mūsų tarpė nuomonės gerokai išsiskiria. Beje, komisija parengė papildomą nuomonę dėl direktyvos 9844, ji skirta biotehnologinių išradimų apsaugai. Taigi pirmiausia suteiksiu žodį poniai Helipila Jamai, o po to suteiksiu žodį kolegoms. Nepaprastai džiugu, kad ponia Helipila jam atvyko į mūsų posėdį. Ši tema kontroversiška, sudėtinga ir dabar žodis jums. Okay. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponas Sirkieski. Taip pat dėkoju ir visiems e, agrikomiteto nariams už kvietimą mūsų biurui ir e, siūlymas šiandien aptarti šį labai svarbų klausimą. Ši tema itin aktuali nūdienos laikais, nes e, apeliacinė mm, taryba mūsų biure prieš 11 dienų primė atitinkamą svarbų sprendimą. Žinau, kad tiek parlamentas, o konkrečiai ir agrikomitetas o taip pat ir Europos komisija yra, yra labai susidomėjusi su augalų um, veislių patentavimu susijusiais klausimais. Taigi, pirmiausia, apžvelgsiu teisinę e, bazę, po to nušviesiu tai kaip kito, situa kito situacija, taip pat pristatysiu ir tolimesnius žingsnius šiame procese. Taigi savo trumpoje įžangoje norėčiau sustelkti į e, su augalais susijusių išradimų patentingumą. Tai yra biotehnologinių išradimų patentai, kitus ryčių neliesiu, taip pat paprašysiu e, suprasti, kad nekalbėsiu apie augalų veislių e, įvairovės patentavimą. Taigi, pirmiausia, labai trumpai apie Europos patentų e, biurą. Tai yra organizacija, kurią šiandien atstovauju. Ši organizacija bus teikta 1973 metais. Tai yra antra pagal dydį tarp vyriausybinio organizacija, tarp valstybinio organizacija Europoje. Ir, kaip matote, e, pavaizduotos žemėlapė visos šalis narės, iš visų yra 38. Tai reiškia, kad Europos e, patentai apima e, teritoriją, kurioje gyvena apie 650 milijonų gyventojų. Be to, Europos patentų biuras yra E, pasauliniu lygiu veikianti organizacija, ji palaiko ryšius su mm, nacionalinėmis patentų institucijomis ir e, valstybinėmis tarp institucinėmis, e, tarp, tarp institucijomis ir konkrečiai patentų srityje, tai yra Europos balsas. Nes, kaip jau minėjau, 38 šalis narės ir diskutuojant su jomis supratome, kad uh, E, prastai dauguma patentų prašymų teikiami mūsų organizacijai, netiek jau daug yra teikiami nacionalinėms e, organizacijoms. Pas mus yra 4300 vertintojų, e, kurie vertina e, patentų prašymus. Taigi mes iš tikrųjų siekime užtikrinti, kad procesai būtų aukštos kokybės dėl teisinio pagrindo. E, Taigi biotechnologinių išradimų patetingumo tai yra įtvirtinta Europos patentų konvencija, kuri buvo ratifikuota 73 metais ir peržiūrėta 2000 metais. Svarbu dar ir štai kas. Tai yra Europos komisijų e, biotechnologinių išradimų direktyva 9844. E, ši direktyva buvo įtraukta į Europos patentų konvencijos tvarką dar 99 metais ir tai yra papildoma priemonė leidžianti interpretuoti Europos patentų konvenciją. Taigi, dar šiek tiek apie Europos, e, teis, Europos e, patentų biuro praktiką, taip pat ir vadiname apeliacinę tarybą, nes e, Tai svarbu užtikrinant e, Europos patentų konvencijos nuostatų taikymą. Dar galiausiai paskutinį žodį tarė apeliacinė taryba. Na ir, mm, na ir po to, kai buvo uh, į Europos patentų konvenciją įtraukta Europos mm, biotechnologinių išradimų direktyva. Dabar nuspręsta, kad šie susiję klausimai negali būti perduoti Europos teisingumo teismui. Ir daugelį sprendimų buvo nuspręsta, kad bet kokiuose sprendimuose susijusiuose su biotechnologinių išradimų uh, direktyvos taikum, kurios primena uh, Europos teisingumo teismas, kad jie yra įtikinti argumentai, kuriuos privalo atsižvelgti ir Europos e, patentų tai biuras bei jo apeliacinė taryba. Kai mes kalbame apie biotehnologinių išradimų patitingumą, ypač išradimų susijusių augalų veislinis patitingumą, svarbu visuomet prisiminti štai ką, kad paprastai čia svarbus yra patitingumo e, kriterijai. Taigi, pagrindinis principas yra štai koks, kad tai turi būti naujas išradimas ir jis būtų pritaikomas ir pramonėje. Ir kai kalbame apie naujoves, reikia nepamiršti štai ko kad jeigu kažkas kažkur jau augo, net jeigu prieš 700 metų, tai jau nebėra naujas dalykas. Uh, Ir būtent dėl šios priežasties Europos patentų biure į mūsų duomenų bazę įtraukėme e, visą turimą informaciją apie tradicinės žinias, apie įvairiose pasaulio vietose auginamus augalus. Taip pat yra kriterijai, dėl kurių e, tai, kurie išradimai nėra patetintingi. Ir šie kriterijai ypatingai taikomi biotechnologiniams išradimams, ypatingai žemės ūkio srityje. Taigi, išimtis taikomas bet kokiems uh, išradimams, kurie nusižengtų uh, moraliai ar viešam interesui, o taip pat tai liečia uh, biotechnologinius išradimus procesus, tačiau tai neliečia mikrobiologinių ir techninių procesų. Taigi šios nuostatos yra įtvirtintas tiek konvencijoje, tiek ir biotechnologinių direktyvų, e, išradimų direktyvoje ir tos nuostatos abiejose teisės aktuose yra identiškos. Taip pat daromas išimtis augalų ir gyvūnų veislėms. Jie yra nepatitinkingi pagal direktyvos antrai straipsnį bei konvencijos nuostatas, nes E, augalų ir e, gyvūnų veislėms galioja bendras apsaugos principas. Tačiau, kaip ten bebūtų, galima užpatentuoti gyvūnus ir augalus, jeigu ties, techniniai aspektai nėra susijęs su konkrečia veisle ar e, gyvūnų ar augalų veisle. Ir jeigu, e, ir, jeigu yra panaudojamas tokios rušies išvedimui techninės priemonės. Taigi gyvūnų ir augalų veislės nepatenka. Yra, nepate, ne, kompeti, yra nepatitingos, tačiau pagal septynis e, kriterijus galima patentuoti gyvūnus ir augalus. Taigi šios nuostatos buvo patikslintos apeliacinė taryboje dar 98 metais ar 99 metais buvo primtas sprendimas dėl išimčių augalų veislėms ir dabar pagal biotechnologinių išradimų direktyvos antras straipsnį dar sėki patvirtinta, jog augalus galima patentuoti, tai yra kai kalba eina ne apie veislę, o apie kažkokius augalo techninius aspektus. Dar ar kitas sprendimas susijęs su esminiais biotechnologiniais procesais, susijęs su augalų produkcija, tikriausiai laikrošiuose atskaita apie pomidorus liečiančias nuostatas. Ir štai koks klausimas kyla šiame kontekste. Jeigu į na, E, turalę e, veisimo ir atrankos procedūrą, selekcijos procedūrą įtraukiamas kažkoks techninis etapas. Ar tai laikoma techninė priemonė ar natūrale? Mūsų e, apeliacinė taryba nusprendė, kad į nacionalinį selekcijos ir veisimo seka kryžminio ir veisimo seka įtrauktas techninis žingsnis nelaikytinas grinai techninių pobūdžių. Tačiau vėlgi kyla štai koks klausimas. Jeigu galima patentuoti augalus, tačiau veisimo procesai nėra patentuojami ir jeigu turi augalą, tai neaišku, ar jis e, yra techninių, tarkim, naujų techninių kryžminių E, priemonių e, rezultatas ar įprastinių e, veisimo, tai yra kryžminimo atrankos rezultatas, tai tuomet neaišku, ar galima patentuoti tokį augalą ar ne. Taigi direktyvoje, o taip pat ir konvencija nėra aiškių nuostatų, kurios leis atsakyti į šį klausimą. Taigi, būtent e, mūsų biuro apeliacinėje taryboje buvo sprendžiami šie klausimai, be kita ko atsižvelgiant į biotechnologinių išradimų direktyvos nuostatas ir buvo prieita išvados, kad galima patentuoti tokius augalų produktus. Tai reiškia, tokio, toks patentas nepažeistų konvencijos ir direktyvos nuostatų. Tačiau, kaip jau sakė ir pirmininkas, Vis dėlto komisija e, daugiau dėmesio e, skiria dėmesio parengiamai direktyvos medžiagai ir vis dėlto buvo nuspręsta, kad e, norma daryti išimti iš direktyvos pro, augalų produktams, produktams, kurie buvo gauti taikant tokias techninės papildomas priemonės. Taigi, buvo nuspręsta sustabdyti visus, e, visas patentų prašymų nagrinimo procedūras e, susijęs su šiomis nuostatomis, nes tai yra geros administracinės praktikos pavyzdys, kad jeigu kyla teisinių klausimų dėl e, nuostatų, reikia sustabdyti visas procedūras tam, kad niekas nepatirtų žalos. Valstybės narės tą temą diskutavo. Ir jos e, prašė pasiūlymo, kaip pakeisti gyvenimo reglamentą. Tuo pasiūlymo pagrindu Europos patentų e, biuro administracinė taryba Birželio 29 dieną nusprendė pakeisti 27 ir 28 Europos patentų konvencijos taisyklės ir taip augalai ir gyvūnai sukurti e, pagrindinių biologinių procesų būdu būtų neįtraukti į patentų reikalaujančių patentą e, kūrinių sąrašas. Tai taikoma visoms procedūroms, kurios e, buvo pakeistos pirmą pakeitimą įgyvendinus 2017 m. Liepos 1 dieną. Tai taip pat pasakytina ir apie visus e, prašymus e, pateiktus patentams, bet dar neišnagrinėtus. Ką mes dabar darome patentų biure? Visos e, patentų svarstymo ir užginčimo bylos yra atnaujintos ir naujas įstatymas yra taikomas Ir ypač tai pasakytina apie tas paraiškas, kurios yra skirtos naujiems augalams ar augaliniams produktams. Naujosios taisyklės yra taikomos ir e, tikimės, kad e, bus rasti nepalankus rezultatai. E, tyrėjams yra duodamos labai aiškios, nu, aiškus nurodymai, instrukcijos, kaip kas turi būti daryta Informacija visuomenė atitinkama yra keičiama ir pakeičiančios gairės bus paskelbtos e, spalio mėnesį ir jau lapkričio pirmą dieną jos įsigalios. Mes taip pat jau nuo 2016 metų bendradarbiavome labai glaudžiai su uh, augalų uh, apsaugos tarnybomis ir mes bandome išsiaiškinti, kaip mūsų procesai veikia ir žiūrime, ar galime pasinaudoti vieni kitais, kiti darbo metodais, medžiagą, informaciją, kad galėtumėm e, išvengti kokių svarbių praleidimų. Be to, mes kartu visuomenį informuojame apie visas dėtas pastangas tai e, bus pratesiama ir viešoji konferencija, kuri vyks Bruselėje lapkričio mėnesį. Tuo pat metu aš noriu Jūs pakviesti į tą konferenciją. Noriu taip pat pasakyti, kad Europos patentų biuras turi specialią lygybės priemonę e, augalinių produktų patentų prašymams ir patentų išdavimams. Turime e, vadinamasias jautresias, e, jautruosius atvejus, visą jų grupę ir mes stebime paraiškas patentams dėl augalinių produktų. Šiame darbe mes e, sutelkėme savo teisininkų pastangas, mano tarnybos pastangas ir tyriejų pastangas. Ir taip mes galime atspindėti skirtingus visuomenės ir etinius aspektus, visuomenėje aktualius ir etinius aspektus. Ir e, tada galime netgi numatyti išimtis patentams. Uh, E, visuomenės demonstruoja didelį susidomėjimą, kai kurios iš jų stebi mūsų darbo metodus, mūsų darbą tiesiog ir dabar pastebime, kad e, ir pasiektas bendras rezultatų supratimas. E, taip pat yra išsakyta ir kitokių nuomonių, žinoma, labai daug nevyriausybinio organizacijų domisi mūsų tema ir šiaip visuomenė. To, pasakius tokį žanginę kalbą, aš dabar esu pasirengusi su jumis padiskutuoti apie ateities perspektyvas ir atsakysiu klausimą, jeigu turite. Tak, pani direktorius, są pytania. Już zaczynamy. Ačiū, ponė direktorė, yra klausimų. Jau dabar aš pradedu sudarinėti kalbėtojų sąrašą. Huitema pirmiausia, prašau. Labai ačiū, pirmininkė. Aš noriu padėkoti gerbiamai direktoriui už tai, kad ji čia atvyko ir mums paaiškino, kas vyksta. Aš labai džiaugiuosi matydamas kad Europos patentų biuras atsižvelgė į Europos parlamento patarimus ir pasiūlymus. Ir 2015 metais, kaip žinia, didžioji dalis agri komiteto narių a, e, pritarė, kad pagrindinių biologinių protų išgautų augalų e, atveju patentų reikalavimas nebūtų taikomas. Aš žiūriuosi, kad į tai buvo atsižvelgta. Turiu tris detalesnius klausimus, norėčiau juos jums pateikti. Visų pirma, šiuo metu daugiau, keli šimtai yra pateikta paraiškų patentams. Kas bus su tais paraiškomis? Turiu galvoje tuos patentus susijusius su. su augalais išgaunamais per pagrindinius e, bazinius tokius e, gamtinius procesus. Ar net manote, kad reikės pakeisti reglamentą? Kitas dalykas, ar Europos patentų biuras, ar e, tipinius mutavimo procesus, kaip mutagenezę arba produktus išgaunamus per tuos procesus kaip išradimą ir ar dėl to jiems reikia gauti patentą. Ir trečias dalykas, ar galite garantuoti, kad produktai E, kurie turi ypatybių susidariusių per bazinius biologinius procesus, e, nebus įtraukti į patentų reikalavimo mastą, privalomo patentavimo mastą. Jeigu yra augalinis produktas sukurtas pagal naują auginimo metodą, ar nematote, kad susidarys spragų e, dėl tam tikrų augalų keitimo metodų? Aš žinau, kad mes čia kalbame apie e, šių metų birželio 29 dienos sprendimą, kuris pakeitė daugą. Pana Šrajer. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti iš viso širdies už tai, kad atvykote šiandien. Taip padėkoju už jūsų prezentaciją. EPP frakcija parengė rezoliuciją apie 2015 metų sprendimą. Mano valstybė Niderlandai beveik 35 procentus pasaulio rinkos sieklų pagamina, taigi patentavimas mums yra nepaprastai svarbus. E, Europos patentų biuro sprendimai sukurti e, sąžiningą augalų rūšių rinką mums yra nepaprastai svarbus, bet aš norėčiau sužinoti, kaip bus su jau išduotais patentais. Ar paraiškų teikėjai patys turės kreiptis į teismą, kad jų reikalavimai būtų tenkinami. E, labai daug yra kalbama apie šiame sektorėje naudojamas metodikas, e, tradicinės ir naujas. Na, o antras klausimas. Stambiausi e, augalų išradėjai naudojasi kartais klasikiniais, paprasčiausiais klasikiniais metodais ir tradicinėmis priemonėmis. Kanto Monsanto ir Bayer jau paskelbė, kad apskūs Europos patentų biuro sprendimą. Norėčiau sužinoti, kokiu padariniu tai jums atneš. Tos stambios įmonės bando apeiti jūsų sprendimą. Ar gali būti, kad jūs at jo atsisakysite? Kaip kontroliuosite, stebėsite Europos patentų biuro sprendimo daromą poveikį? reglamentas, kai jau dabar metus ar dviejus metus galioja. Akivaizdu, kad poveikis sėklų rinkai yra padarytas didelis visame pasaulyje. Nematau prasmės reikalauti patentų tradiciškai išrandamoms augalų rūšims. E, tokios stambios įmonės kaip Monsanto greičiausiai e, tą lengvatą pasinaudos. Kaip jūs elgsite šiuo atveju? Pons Taravella. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė. Visų pirma, aš jums išduodu, e, aš jums išsakau uh, užuojautą, nes jūs atliekate nepaprastai sunku darbą. Be to, aš žinau, kad mes jums teikiame daugybę itin sunkių klausimų. Turėtų būti nelengva dirbti tokiamis sąlygomis. Bet grįžkim prie to, apie ką kalbam šiandien. Kai kurie augalai e, yra išran, išgaunami labai e, natūraliais gamtiniais būdais ir kolegos apie tai jau nekartą kalbėjo, bet yra genetinio manipuliavimo metodų ir yra sukūriamos naujos augalų ypatybės, kurių kartais nėra labai lengva atskirti nuo jų natūralių gamtinių ypatybių. Jūs kalbėjote, kad patentas išduodamas tam, kad augalo e, natūralios savybės būtų apsaugotos, bet ar bus išduota kažkokių draudimų, kad e, būtų išvengta grėsmės visai biologiniai įvairoviai žemės ūkio srityje? ir ar bus galimybė sukontroliuoti maisto gamybos metodus. Tai yra labai rimtas pavojus, turbūt visi tai suprantame. E, jūs, ponė, sakėte, kad yra išduotas nurodymas uždrausti e, reikalauti patentų tiems augalams, kurie yra sukūriami tradiciniais metodais, tradiciniais gamtiniais metodais, pavyzdžiui, per auginimą ar e, ypatingomis kažkomis sąlygomis ar per selekciją. Pani posel Hoj. Ponas Hojbuš. Herzlichen Dank. Dėkoju. Na, iš esmės esu labai nusivylusi dėl to, ką. E, dėl to, kaip reagavote į tai, ką siūlo komisija. Dabar sakėte, kad norite, kad būtų daroma išimtis įprastiniam vėsimui. Tačiau, kita vertus, įprastinis vėsimas yra labai siaurai aiškinamas. Mutacinis e, vėsimas jau buvo paliestas, jo dabar toliau nekomentuosiu. Bet to minėjote, jog už patent patento prielaida turėtų būti techno, biotehnologinis išradimas. Taip pat minėjote, jog uh, E, patentai išduodami tam tikriems genetiniams ypatumams. Taigi, na, tarkim, jeigu, tarkim, jeigu toks genetinis ypatumas jau pasitaiko ir gamtoje, tai tikrai e, kaip yra su tais biotehnologiniais išradimais žingsniais Na, aš bijau, kad čia tai pasitarnaus e, milijardiniai pramonė. Nežinau, kaip ateityje e, ūkininkams teks toliau veisti, jeigu jie žinos, kad veisimo pasiekoje gali atsirasti ypatumas, kuriam jau yra išduotas patentas. Tarkim, Tai ko nereiškia, kad mes savo genetiką parduodame pramonės įmonėms ir taigi genetika nebelieka pilietinės visuomenės rankose. Nežinau, kaip ketinate ateityje elgtis dėl šių didelių spragų. Tikriausiai ateityje jums bus iškelta nemažai bylų, tikriausiai m, mm, tai darys daugelis patentinių teisų turėtojų. Na ir kaip norite užtikrinti, kad būtų prižiūrima ar laikomasi naujų nuostatų? Na ir, ir kokie yra numatyti tolimesni žingsniai dėl tradicinio veisimo? Kaip užtikrinti, kad tokios, tokia praktika taip pat nebūtų patentuojama? Taip pat, e, kaip yra su sprendimų prieimimais? Ar bus į sprendimų prieimimą įtraukiami ir susiję asmenys, konkrečiai ūkininkai, nevyriausybės organizacijos, vartotojų organizacijos, kurie rūpinasi tuo, kad gyvybė nebūtų patentuojama, nes tai neturėtų tapti tam tikrų firmų ar koncernų nusavybė. Agnių. Ponas Posil Agnių. Thank you, Chairman. I'm sure I'm not the only one in the room. Ačiū pirmieji, kad turbūt aš ne vienintelis salėje, kuris <laughs> galvo, kad um, tas klausimas daug sudėtingesnis nei galvojame. Iš tikrųjų labai daug sudėtingų čia dalykus išsakėte. Jūs sakėte, kad galima patentuoti e, gyvūną. Tai gal galėtumėt pat pateikti pavyzdį gyvūno, kurį žmogus sukūrė, kuris iki šiol neegzistavo. Aš nežinau, aš ne, ne, negaliu sugalvoti tokio pavyzdžio. Panašiai su, su kultūra, kažkokia su augalu, kad žmogus iš mėgintuvėlio sukurtų kažką tokio, kas iki šiol nematyta, aš neįsivaizduoju. Dabar pora komentarų čia buvo iš salės, kad iš viso neturėtų būti patentų. Man atrodo, tai yra trumparegiška, nes uh, tie, kas labai stengiasi tobulinti kažkokias tai veislės, išvedinėti, tai jiems tai kainuoja. Ir aišku, jie mm, gali tikėtis kažkokio atlygio už tai. Ir bet kokiu atveju juk patentas negalioja amžinybė. 20 metų galėtumėt gal patvirtinti kokią trukmę, man atrodo, tiek, ar ne? Pausiau Hauslink. Hauslink? Ja, taip pat pritarsiu daugumai, taip pat ir aš esu nusivylęs dėl to, kad, kad po tiek daugybės metų galėjo tik tai tiek te pasiūlyti. Aš prisimenu, 15 metais patvirtinta mūsų rezoliucija, 11 metų rezoliucija, kuri taip pat buvo patvirtinta didelė dauguma ir dabar vėl iš naujo tarsi daromasi. Taigi, jeigu pažiūrėsime, ką turime, tai iš tikrųjų e, yra tiek daug paliktas spragų, jog. E, galima tiesiog daryti prielaidą, kad dabartinė praktika iš esmės nesikeis. O kaip yra su tais, ko ne 200 patentų, kurie jau suteikti, kokie, kokios bus ateitie formuluotės? Nes tarkim, jeigu bus e, atsitiktinė mutacija ir ją galima patentuoti ir kas laikytina atsitiktinė mutacija, taigi lieka daug spragų. Na, Juk jūsų biuro užduotis yra išduoti patentus. Ir e, negalėčiau įsivaizduoti, kad dabar ribotute, nutartumėte riboti išduodamų patentų skaičių, nes, taip sakant, pakirstumėte šakam, kurios sėdite, tai juk yra jūsų verslo modelis. Konkretus klausimas. Tai yra dabar yra ginčas e, tarp firmos Karlsbergo ir Heinekino dėl vienos konkrečios uh, E, kviečių rušies mutacijos. Taigi, tai liečia javus, iš kurių gaminamas alus, ir tai aišku liečia ir visuomenę, ir kokį tikriausiai ketinate primti sprendimą, nes tai liečia visų mėgstamą gėrimą. Bardzo dziękuję. W międzyczasie chcę powitać naszych gości. Dėkoju Beje, norėčiau pasveikinti mūsų svečius. Ponas Hoitemanas e, pakvietė šią svečių grupę ir ji seka sudėtingas, bet įdomias diskusijas. Ir dabar ponas Andrius. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti direktoriai. Atsiprašau, kad negalėjau nuo pat pradžių dalyvauti, bet tiesiog uh, noriu mm, užduoti klausimą, kuris gal e, susijęs tuo, ką ir kolegos sakė, dėl e, kai kurių aspektų, dėl, kaip čia pasakius, dėl viso to, kas yra mm, naujovė, sakykime, selekcijos rezultatas, siekis, kas yra, jūs kaip yra iš dalies atsakėte į tos klausimus, bet tikriausiai, bet aš noriu galiausiai paklausyti, kokia yra ta apsauga. Mm, sakykime, jeigu sektorius e, pareikš, kad dabar visi tie genetiniai ištekliai, kurie priklauso visuomeniai, priklauso jiems, tai kas bus tada, e, kas bus su visa produkcija. Ir dėl to, ką kolega Tarabela sakė, mm, iš tikrųjų mm, Dėl sieklų, pavyzdžiui, labai sudėtingas, sudėtingas vaizdas, mes matome ir visus, visi priedai, kas yra naudojama, iš kur atvežama. Ir jeigu, kaip čia pasakius, jeigu dar paskui pridėjus prie viso to ir mokslinius tyrimus, kiek čia daug įdedama, uh, visos tos priemonės, viskas, kas yra panaudota. Toliau dėl daržovių įvairovių. Man atrodo, kad e, stambiosios grupės kaip ir užsigrobė tą sritį, aš taip pasakyčiau, už, įsitvirtina tiesiog už, užgrobė visus išteklius. Ta. Dėkoju. Na, veikiausiai jau pajutote, kad nelabai tenkina mus jūsų atsakymai, nes e, mūsų komitete e, yra didelė dauguma, kuri nepalaiko gyvų būtybių patentavimo e, minties. Taigi gal kiek naivus klausimas iš mano pusės. Tai ar nenorite, ar, ne, ar negalite primti kitokių sprendimų? Ir ar reikia keisti įstatymus, kad mums labiau patiktų jūsų atsakymai? Taigi mano klausimas, ar čia įstatymų kaltė? Jūs sakėte, kad nenorite leisti į klausimus dėl sėklų teisės aktų, bet juk tai ir yra. Čia šuok pakastas. Ypač tai, ypač, ypač, ypač tai liečia ūkininkus, nes juk išlieka realus pavojus, kad, tarkim, jeigu yra išduodamas patentas, dėl kokių ten bebūtų priežasčių, pro kokias ten bebūtų užpakalinės durelės ar vartelius, tai tuomet e, ūkininkui gali kilti problemų. Sėklos e, svarbus dalykas, tarkim, kai kalbame apie naujas jūs veisimo būdus, visuomet teigime, kad ūkininkas turi turėti nuožiūros e, laisvę, turėti galimybę pats dauginti dauginamąją medžiagą, sėklas, juk tai yra na, taip pat ir veisėjas taip pat turėtų turėti galimybę pasinaudoti genetinę įvairovę. Na, o jeigu visą tai kažkaip toliau e, ribos patentai, tai kaip ten bus būkštaujama? Ar, ar pagrystas toks būkštavimas ar ne? Chairman, thank you. Um, this... Maginės, na čia pirmininkė, tai yra mm, nepaprastai techninis klausimas. Uh, tiek, tiek dėl to išvedimo, tiek dėl tesnių aspektų. Tai gal toks būtų kvailas klausimas. Vak, aną vakarą žiūrėjau per BBC, BBC um, e, programą dėl to, kad, pavyzdžiui, žmonės pernelik tingus darosi, nebenori lupti apelsinų ir dabar išvedinėjami yra apelsinai, kurie lengviau luptųsi. Gal dešimt metų tas buvo daroma ir dabar, man atrodo, tai yra užpotentuota, nes, aišku, kažkas nori gauti tą gražą gražų už tas investicijas, tai kaip yra gaunama ta graža? E, štai kolega sakė, kad e, kompanijos turi investuoti ir pinigus, ir laiką į įprastinio išvedinėjimo technologijas, aišku, tai ne, ne, nekalba apie uh, e, GMO, tai gal galėtumėte atsakyti tą aspektą, nes uh, Aišku, vartotojiškumas yra toks natūralus dalykas, bet tai kas bus mūsų gėlės, mūsų pasėliai, kultūros, labai dažnai augalam, daržovėm yra naudojamos labai e, tikrai tokios sudėtingos, ištobulintos veisimo technologijos. Pomarańcze e, były energochłonne. Ile energii trzeba było włożyć na ich wyprodukowanie? Ta... Dirbtiniai apelsinai nežinau, kiek energijos reikėjo į tai įdėti. Thank you very much. Ačiū, pirmininkė. Aš Atsiprašau, kad negirdėjau jūsų pasisakymo, tai galbūt jūs atsakėte į mano klausimus, bet aš tada užduosiu juos antrą kartą. E, patentų biuro atstovas sakė, kad yra gal 200 patentų prašymų dėl augalų uh, tai kad, bus priimti sprendimai, koks yra tvarkarštas, per kiek laiko tie sprendimai turi būti priimti. Toliau buvo šešėlinė pranešėja dėl augalų dauginamosios e, medžiagos. Ir žinote, parlamento pozicija yra pakankamai aiški. Tai mano klausimas yra toks. Patentai dėl augalų kelia labai rimtų problemų selekcininkams, išvedinėtojams, nes nėra jiems privilegija teikiama Tai ar jūs galvojate, kad šis sprendimas turės poveikio būtent išvedinėjimo sektoriui? Uh, was... Flanagan. Ačiū, labai įdomus ir labai techniškas, kaip kolegos sako, pasisakymas. Tai aš norėčiau paklausti, ar buvo tokių atvejų, kuomet patentai būtų registruoti medicinės paskirties kanapėms, ar gal yra tokių prašymų, kuomet laukiama patento? Bardzo dziękuję. Czy możemy poprosić przedstawiciela komisji? Labai ačiū. Gal komisijos atstovai norėtų pasakyti, panas gal? Czy nie, nie jest zainteresowany pan odpowiedzią? E, ar jūs nepagėdautė pasisakyti? Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Labai Dėkoju poniai Pilajama ir visiems parlamentarams už išsakytas pozicijas, tikrai labai įdomių klausimų. Uh, kaip ir buvo sakyta, iš tikrųjų yra mm, sprendimas, komisija pateikė informaciją lakurčio mėnesį, e, bandydama sureaguoti tai, į teisės aktų leidėjų mm, pageidavimus dėl 98 metų direktyvos, kuri <laughs> štai jau beveik 20 metų senumo. Aišku, parengėmėjai darbai buvo ne teikti patentų per biologinius procesus gautiems augalams. Mes tą atspindėjome savo pranešime ir man atrodo, tai buvo viskas aišku. Parlamentas palaikė šį sprendimą ir taryba taip pat vasarį šių metų patvirtindama išvadą. Taip pat buvo ir patentų biuro administracinės tarybos sprendimas dėl įgyvendinančio reglamento dėl Europos patentų konvencijos. Man atrodo, tai yra pasiekimas tikrai labai svarbus žingsnis į priekį reikiamą kryptimį. Uh, Mm, jūs iškėlėte, uždavėte labai daug svarbių ir techninių klausimų. Aš manau, tai akivaizdžiai rodo, kad reikia platesnių diskusijų, platesnės analizės ir tai, tai yra ir komisijos ketinimas. Mes norime įvairius tos klausimus išanalizuoti, aptarti, kas yra padaryta, su valstybėmis narėmis pasitarti, kas yra padaryta ir galbūt kiek vėliau pateikti informaciją iš visais šiais klausimais. Ačiū. Pani direktor, čas dla pani. Gerbiama direktorė, o dabar žodis jums. Turite maždaug 10 minučių atsakyti, atsakyti užduotus klausimus. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai už visus užduotus klausimus. E, na, nežinau, <laughs> realiai kiek galima atsakyti į visus klausimus per 10 minučių, bet aš pasistengsiu. Pabandysiu sugrupuoti jūsų klausimus ir pabandysiu kalbėti labai greitai, kad galėčiau atsakyti į kaip galima daugiau klausimų. Aišku, jeigu pritruks jums mano atsakymų, tai galėsite ir vėliau man užduoti tos klausimus dabar dėl statistikos, dėl pateiktų um, paraiškų patentų ir kiek patentų yra patvirtinta. Mes turime apie 300 paraiškų dėl mm, augalų e, produktų, um, kas yra dabar pateiktos e, tos paraiškos ir vyksta procedūros. Um, ar tai yra mm, e, suteikimo procedūra, ar atnaujinama atsisakymo procedūrą mes turime atitinkamą programą, kuri. Mm, nustato, kad per 12 mėnesių mes turime ir apsvarstyti patento prašymą ir paskui 18 mėnesių yra numatyta, jeigu yra prieštaravimas, aišku, išskirtiniais atvejais galbūt gali prireikti um, ilgesnio laiko, bet normaliais atvejais maždaug pusantrų metų yra patento prašymui apsvarstyti ir jeigu yra prieštaravimo procedūra ir ją atlikti. Toliau, apie 80 patentų yra patvirtinta jau praeitie dėl augalų produktų. Tai tai yra patentai, kurie jau yra nebe mūsų patentų biuro jurisdikcijoje, ne mūsų kompetencijoje. Tai yra patentai, kurie galioja maksimaliai 20 metų. Patentas galioja, veikia, tai reiškia, kad patentas galiotų, patento gavėjas turi susimokėti metinį mokestį ir jeigu patento savininkas nesumoka to mokesčio, tai patentas nustoja galioti. Taigi aš paminėjau, apie 80 patentų yra suteikta pagal mūsų statistiką kurią mes pateikėme valstybėms narėms e, kažkuriuo metu administraciniai tarybai, mažiau nei pusė vis dar iš tų patentų galioja. Tai galiu daryti prielaidą, kad ir patentų turėtojai gal, gal imsis kokiu tai priemoniu, o gal nesims kokiu tai priemoniu. Dėl tų patentų, kurie dar galioja Toliau buvo daug klausimų dėl monitoringo, dėl stebėjimo, kas po to įvyksta, kai primamas sprendimas. Jau buvo mūsų administracinėje taryboje diskusijos šio klausimu ir pirmininkas pasakė, ir, ir, ir kelios valstybės narės taip pat pasakė. Ir, ir mes esame pasirengę iš mūsų biuro pusės padaryti, kad mm, mes parengtumėm administraciniai tarybai E, kažkurio tai momentu, gal per tą ciklą tų pusantrų metų, ką aš paminėjau, kad, kad tas ciklas mm, būtų atliktas ir mes informuosime valstybės narės, kokia situacija. Mes tuomet surinksime ir grįžtamąją informaciją dėl to, kas yra atsitikę su atitinkamais patentų prašymais. Toliau buvo klausimas dėl uh, e, NVO e, ir kitų suinteresuotų organizacijų įtraukimo uh, Europos patentų biuras turi nuolatinius patariamuosius komitetus, kur yra atitinkamos organizacijos atstovamos, yra ir ad hoc nariai, kurie yra tose komitetuose paskiriami tiesiog tam, kad gautumėm tą grįžtamą informaciją. Ne vien tik tai tuo būdu e, Europos patentų biuras atsižvelgia į, į sektoriaus tą išorinę nuomonę, grįžtamą informaciją. Pavyzdžiui, šią temą daug organizacijų kreipėsi į e, mūsų biurą su raštais, su papildoma informacija informacija, su pasiūlymais. Ir aš galiu pati pažadėti, kad tokio tipo e, iniciatyvos tikrai nelieka nepastebėtos. Aš galiu Jums tikrai pasakyti, kad mes visuomet atsižvelgėme į tą nuomonę, kuri mums yra išsakoma, mums adresuota, nes aišku, žmonės iš išorės galbūt išvelgia ir kitas pusės, kitus aspektus, taigi mes visuomet stengiamės išanalizuoti tai, kas mums perdodama. Toliau Mm, tokie labiau techninio pobūdžio klausimai. Dar vienas ar du klausimai buvo susiję su. Um, na, sakykime, kanapėmis su malonumui skirtais produktais. Aš neturiu jokios informacijos apie paraiškas dėl medicininių kanapių. Ir dėl kitų tų mm, patentų, kur kom, skirtingos kompanijos yra pateikusios, aš kol kas negaliu pateikti platesnės informacijos dėl mėžių dėl e, buvo pateikta informacija, kad galbūt jeigu bus suteiktų patentų, tai apribos kai kurių kompanijų veikimo laisvę, bet aš tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką jūs aišku ir taip žinote. E, kad yra susitarimas e, vieningas patentų kodekso susitarimas Mes laukiame visų reikalingų ratifikacijų, kad galėtų tos priemonės įsigalioti. kad susitarime, vieningų patentų konvencijos susitarime yra išimtis numatytos um, dėl išvedimo selekcininkams valstybėse narėse, kurios dalyvauja, kurios yra prisijungusios. Bet aišku, tam reikia, kad tas susitarimas įsigaliotų ir kad bū, arba kai kuriais atvejais, kad nacionaliniuose teisės aktuose būtų padaryti pakeitimai, kai kurios valstybės narės tą jau yra padariusios, bet ne visos, tai yra tos taip vadinamosios um, selekcininkų iš, iš, išvedinėtojų uh, išimtis. Toliau dėl mutagenezės klausimai. Uh, ir dėl um, įgimtų. Uh, dėl uh, įgimtų, dėl uh, natūralių savybių ir mutagene, mutagenezės, dėl uh, ta, uh, čia galima spekuliuoti dėl to, kad yra, kas yra atsitiktinė mutacija, ponė Maginės ką sakė. Na, ne, nežinai, koks bus rezultatas. Kartais gali būti ir nepageidaujamas rezultatas, taigi nėra to stabilumo. Toks metodas, aišku, pareikalautų ilgo laiko, o naujos išvedinėjimo technologijos, kripskas pavyzdžiui, kuomet mutacijos yra įvedamos, tai yra vertinama kaip techniniai išradimai, taigi tuomet tai yra išvedimo technologijos, o ne mm, technologiniai procesai. Toliau dėl e, natūralių savybių. Tai yra labai techninio pobūdžio klausimas. Na, aš nežinau, ar man būtų leista tai daryti, bet aš norėčiau pasakyti, kad kai na kalba apie e, natūralias savybės ir patentus dėl tų įgimtų e, gamtinių savybių, kas egzistuoja esamame augale. Sakykime, tokie, augalas koks yra žinomas su kokiamis savybėmis ir jeigu yra kažkas naujo, negali teikti, aš pateiksiu gal tokį pavyzdį. Sakykime, aš norėčiau raudonų agurkų Man nepatinka normalus agurkai, aš noriu raudonų agurkų. Ir pagal naujas taisyklės, jeigu aš teikčiau, kad raudonas agurkas patenka į išimti, tai patektų į išimti, bet aš galėčiau teikti, kad yra genetinis, dabar nežinau, koks yra tas sėkmės žodis, uh, Tai yra, kad ta savybė, kad tai yra raudona spalva agurko, kad tai yra įvesta techninių metodų agurkė, bet kad natūralūs agurkai tuomet nepatektų į, aps, į apsaugą. Bet turėtumėm tada aštuntą straipsnį e, pagal biotehnologijų direktyvą, tuomet apsauga būtų išplėsta ir tuomet, aišku, nacionalinėme teisme galėtų būti keliamas klausimas ir, ir, ir tuomet e, tas išvedinėtojas turėtų įrodinėti, kai, jis taip, kaip jis pasiekė tokios spalvos, ar tai buvo technologiniai e, procesai ar biologiniai procesai. Uh, Na, čia, nu, jei norėčiau normaliai išaiškinti, reikėtų gal 45 minučių paskaitą pravesti ir kadangi to negaliu padaryti, tai, na, mano atsakymas gal neiškus, bet aš labai tikiuosi, kad 29 dieną, kai bus e, didžiulis viešas renginys, mes galėsime geriau viską išaiškinti ir po to mes ir, ir e, parengsime atitinkamą vadovą, bet per tas 10 minučių, kuriuos man skyrėte, aš tikrai negaliu iš visko išaiškinti paaiškinti, jau ir taip 9 e, minutės 20 sekundžių kalbėjau, tai atsiprašau. Tiesiog apibendrindama galiu pasakyti, kad um, natūralios savybės gali būti užpatentuotos, kuomet jos yra izoliuojamos iš gamtės aplinkos pagal biotehnologinę direktyvą ir Europos patentų konvenciją. Tada klausimas yra, iki kokio masto galėtų ta apsauga, kur tos e, ribos ir kiek tas, tai yra, tuomet tas išvedinėtas elektrininkas turėtų įrodyti, kad jis iš tikrųjų, kaip jis tą savybę išgavo. Ar tada teismas turėtų nacionalinis nuspręsti, kuris tai yra variantas. Tai yra, aišku, tai yra labai techniniai dalykai. Matau, kad man skirtas laikas baigėsi, o klausimo dar turiu. Manęs prašė pateikti pavyzdžių, pavyzdžiui, gyvūnų ar augalų. Aišku, bet kuris um, natūralus augalas ar gyvūnas, kuris tiesiog štai kažkur pievose auga arganos, jis negali būti užpatentuotas, kad jis, kadangi jis nėra naujas. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu e, turėtumėm gyvūną, kur, sakykime, kuriame yra kažkokie, sakykime, vaistiniai pakeitimai yra padaryti, kažkoks išradimas yra padarytas, kad yra, sakykime, karvės kažkokia tai savybė išvesta tokia, kad, sakykime, karvės tas pienas turi kažkokį tai vaistinį poveikį. Tai, tai tada ne pati karvė, karvė, kuri gavosi laukiai, nėra užpatentuojama. Tiesiog Tai, ta, tai, kad pienas turi tokį poveikį, už, gali būti patentuojamas ir dėl tų mm, gyvulių, kurie gali būti patentuojami, visuomet yra atsižvelgiama į kitus dalykus, į, pavyzdžiui, etinę pusę, taip pat visuomenės sveikatos ir moralės dalykai, aplinkosauginį dalykai. Į visus tos dalykus reikia atsis, atsižvelgti. Tai, tai nereiškia, kad mes už, galim užpatentuoti bet ką, ką tik sugalvojame. Toliau, pono Tarabelas klausimas. Aš dirbu patentų biure jau daugiau kaip 20 metų ir tikrai labai džiaugiuosi dirbdama šį darbą ir labai džiaugiuosi ir jūsų klausimais, kadangi jie yra nepaprastai svarbus visuomeniai, tai yra etiškai svarbus klausimai ir yra tikrai priemonių, kaip būtų galima užtikrinti, kad sistema veiktų gerai ir Europos patentų biuras tikrai stengiasi visomis išgalėmis užtikrinti, kad mes laikytumėmės bendrųjų visuomenės poreikių. Ačiū, atsiprašau, kad kiek ilgiau kalbėjau nei numatyta. Pani direktor, zgoda na pomidor. Na... Kągi, dėkoju poniai direktoriai. Na taip, e, taip, gerai, bus žali e, gurkai, bet pomidorų tada reikės, e, tai bus raudoni gurkai, reikės žalių pomidorų, vėlgi tas gydamasis pienas, gal irgi įdomi mintis. Kaip ten bebūtų, būtume labai dėkingi, jei pabandytumėte pasidalinti papildomais aiškinimais, pavyzdžiui, ponio Agnių užduoti klausimai, pavyzdžiui, buvo tokie įdomus, kad tikrai verta grįžti prie šios temos. Taigi būtume labai dėkingi, jeigu rastumėte laiko atsakyti ir raštu į suformuluotus klausimus. Na, o mes savo ruoštų galim pažadėti jūs ir vėl pasikviesti mūsų komitetą. Veikiausiai e, greičiau nei kad nutiko po mūsų paskutinio susitikimo, nes, kaip matote, tikrai yra didelis noras geriau suprasti tam tikras procedūras, klausimus, nes jog ir mums keliami šie klausimai. Mm, taip pat e, tai liečia ir santykiai tarp valstybių narių. Taigi, e, net jeigu turėtume ir papildomą valandą, tikriausiai nepavyktų atsakyti visų, visus turimus klausimus, tačiau kaip ten bebūtų, esame dėkingi už tai, kad atvykote pas mus. Dabar e, dar liko. E, po 15 minučių kitiems likusiems klausimams. Taigi, ponė Šanė, 15 minučių jūsų darbo tvarkės punktui. Kalba eina apie 2018 metų biudžeto projektą. Nenoriu gaišinti laiko, tai turime tik tais 15 minučių kiekvienam klausimui, konkrečiai 15 minučių jūsų e, pastaboms, klausimams komisijos e, atstovo pasisakymui, taigi 15 minučių. Dėkoju, pabandysiu pasisakyti labai glaustai. Taigi, po to, kai buvo išduotas įgaliojimas darybams dėl trilogo mm, dėl biudžeto, taigi labai malonu pristatyti pranešimo projektą dėl 18 metų e, mm, pro, biudžeto projekto. Visi sutinkame, kad e, mm, žemės ūkio sritis yra labai svarbi, todėl labai svarbu, kad būtų užtinkimas tinkamas finansavimas iš biudžeto 18 metais. Biudžeto projekte yra labai svarbių elementų, juos reikia ir toliau stiprinti. Tiesiog atkreipsiu dėmesį tik tais į keletą aspektų. Kad jeigu norime užtikrinti ilgamai, ilgalaikį planavimą, labai svarbu, kad iš antros antraštės finansavimas išliktų toks pats, įskaitant ir nacionalinius vokus. Reikia pasirūpinti, kad uh, e, signuotas paimas, o taip pat būtų uh, ir toliau antroje antraštėje liktų netestai išmokėtų lėšų susigražimas, o taip pat reikia užtikrinti asignavimus e, žemės ūkis rytį ir bus mame biudžete. Konkrečiai atkreipsiu dėmesį į Brexitą, tai aišku turės e, rimtą poveikį būsimam žemės ūkio finansavimui, todėl raginame komisiją e, atsižvelgti, dėl to atsiranda čia didesnė biudžetinė rizika. Beje, 18 metai e, bus e, paskutini metai, kai bus užtikrintas toks ganėtinai lengvas finansavimas žemės ūkio srityje, nes komisija rengia naujus scenarius žemės ūkio srityje ir kaimo plėnos rytyje. Taigi, šiais laikais, e, kai kyla rimtų grėsmių, būsimam e, finansinės programos laikotarpiai reikia tinkamo biudžeto. Taigi mes tinkame su koordinatoriais dėl to, kad e, komiteto vardu reikėtų pasirūpinti štai ko. Tai atitinka mūsų bendrą atsakomybę, kad būtų supaprastinta BŽP. O to pasakoje e, reikia pasirūpinti, kad 18 metų biudžetą jau bus atsižvelgti tai, kad įsigalios ir omnibusų e, reglamentas. Taip pat labai svarbu, kad būtų skirta 40 milijonų eurų auga, kovai su augalų ir um, gyvūnų lygomis, nes jų proveržiai kelia e, didelę riziką. Toliau bandomiai projektai tai yra svarbus aspektas e, iš man. Nau, žemės ūkio plėtros rytyje. Taigi, e, žiūrėjusi, busimo bendradarbiavimo su šešėliniais per nešėjai su komisija ir kolegomis komitete. Viską pavyko baigti per mažiau nei penkias minutės. Dėkoju. Miller, ponė Miller, vieną minutę. Taip pat ir aš norėčiau padėkoti pranešėjų iš ankstinį įdarbį, tikrai labai jūs palaikome. Na, Taip, gal breksitas šiuo metu dar nėra mums toks aktualus dalykas, tačiau gaunu daugybę klausimų dėl e, Rusijos embargo, nu, o kolegos iš Belgijos nuorat atkreipėme dėmesį tai, kad e, e, niekas neišlygins jų patiriamas žalios žalos pagal, dėl omnibus vyksta trilogai. Nežinau, ar tikrai privalu į tai atsižvelgti 18 metų biudžeto projekte, tačiau kaip ten bebūtų, palaikome mokslinius tyrimus ir gerai, kad dabar padidintas finansavimas kovai su gyvūnų lygomis, taigi esame labai patenkinti rengimų pranešimu ir dėkojame už jį. Nie mamy więcej zgłoszeń ze strony pani i panów posłów nėra daugiau pagėdančių pasisakyti, esu dėl to labai dėkingas. Žodis komisijos atstovai, prašau. Ne, matau dar yra norintis pasisakyti, dėl negaliu įskaityti jūsų vardo. Pane Maginės. Bueno, yo quería hacer algún comentario de... Taip, norėčiau pakomentuoti pranešimą. Taip, daugelis dalykų yra teigiami, nes tarp pasiūlymų yra siūloma sušvelti breksito, poveikį mažinti administracinę naštą, taip pat e, įsipareigomai finansuoti e, mokslinius tyrimus žemės ūkio ir maisto gamybos rytyje ir labas, labai svarbu yra tai, kad siekima užtikrinti bandomųjų projektų kaimo srityje finansavimą. Minusai. Taigi, galvant apie BŽP, e, politiką, tai biudžetas yra vis mažesnis. Na, ir tai yra, tai yra 38 procentai viso biudžeto, tačiau manoma, kad toliau šis biudžetas mažės, šis finansavimas mažės, kai kurie kolegos mano, kad kad toks finansavimas ir vis dar yra pernelik didelis. Labai svarbu pabrėžti štai, kad BŽP yra vienintelė visą Europą apėjanti politikos rytis, ir e, ilgai laikė perspektyvą jį tarsi e, kompensuoja valstybių narių indėlį į sąjungos biudžetą. Na ir tikrai tai leidžia užtikrinti Europos apsirūpinimą maistu, turime apsaugoti mūsų produktus, mūsų gamintojus. Uh, nuo uh, laisvos priekybos susitarimo uh, keliamos grėsmės. Ir tai susilpnis jūsų poziciją lyginant su tarptautiniais koncertais. Aš manau, kad uh, labai reikėtų pagalvoti apie štai, ką kaip tik dabar yra ketinama reformuoti BŽP. Taigi, aš manau, kad uh, reikėtų pasirūpinti, kad e, nuo subsidijavimo kultūros reikėtų perėti prie e, ūkininkų teisų stiprinimo kultūros. Taip pat reikėtų pagalvoti apie žem, maisto produktų kainą, e, ekologiškumo kainą, nes pramoniniai prasti įprastinis e, ž, ūkininkavimas, įprastinis žemės ūkis, tiesą sakant, e, turi didelių kaštų sveikatos apsaugos rytyje. Dėkuoju poniai Martinės ir dabar jau, kaip minėjau, bus suteiktas žodis komisijos atstovai. Prašau. Čia jas. Ačiū pirmininkė. Taip, aš kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau tik tai šitą pridurti ir atkreipti dėmesį kai kurios klausimus. Uh, Jūs paminėjote Brexit, jūs teisingai pasibėjo, 2018 metais dar jokio poveikio biudžetų nebus pajus. Aišku, 2019 metai jau bus kitaip. E, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į m, mm, pajamas, apie kurias jūs kalbėjote pastaraisiais metais, jų buvo žymiai mažiau. Ir pastebime, kad e, pajamų kiekis sumažės. Gera žinia dėl tiesioginių išmokų. Uh, mes kaip tik pradedame kalbėti apie tai, kaip valstybės narės tenkina iškeltus reikalavimus ir aš manau, kad čia bus pasiekta gerų dalykų. Dėl rinkos priemonių trumpai žinote, kad nėra numatyta jokių kreditų galvijų sektoriui šiame e, kol kas. 74 milijonai vaisiams ir daržoms yra numatyti, tačiau komisija labai atidžiai viską stebi. Ir jeigu e, kalbėtume apie e, gyvulininkystės sektorių, tai būtų kitaip. Dabar kalbame apie e, kategorijų dalis. Mes siūlome kitokią finansinę discipliną, kalbame apie krizių rezervo įsteigimą, kuris galios pagal specialią procedūrą Dėl naujų taisyklių kūrimo galiu Jums pasakyti, kad kaip tik dabar mes kalbame apie mokėjimų asignavimų pakeitimą. Jų turėtų būti šiek tiek daugiau ir aš manau, kad tai užtikrins sklandų programų veikimą. Taip pat aš norėčiau padėkoti visiems už e, bandomųjų projektų pasiūlymus. Komisija, kiek žinau, uh, pradėjo kaip tik su jumis dabar dėrybas ir e, keičiamasis laiškas bus pateiktas rudenį ir e, aš žinau, kad e, tokius skaičius jūs galėtumėte gauti tik tai spalio pabaigoje. Žinau, kad tada baigsis taikinimo procedūra. Apibendrindamas aš galiu padėkoti Jums už paramą ir pranešėjas pasakė, kad kreditai, kuriuos nustatė komisija, bus patvirtinti, o taryba jau yra numačiusi tam tikrus uh, dalykus taip pat. Labai ačiū pirmininkė. Klod. At labai trumpai, ponė pirmininkė, dėl bandomųjų projektų E, visi jie yra labai svarbus ir prioritetiniai, bet e, e, mes turime kalbėti apie vynogynų problemas. Europos Sąjungoje labai svarbu, kuo greičiau, šiais metais, kuo greičiau pradėti specialius tyrimus, nes šis sprendimas galios visiems vynogynams. Praeito amžiaus pradžioje E, dėl vienos lygos nukentėjo visi vinogynai ir dabar gali būti, kad tai pasikartos. Labai ačiū, jau dabar pats laikas suteikti žodį ponui pranešėjai. Prašau. Labai ačiū. z 14 lipca termin składania poprawek. Jest także 14 Liepos, kiek žinau, yra e, terminų pateikimo terminas. Aš Jums dėkuoju ir perinam prie kito darbo turės klausimų. vynogių rūšis ir jų pavadinimų sinonimai, kurie gali būti įrašyti etiketėse. Ponas Joao Onofre yra atsakingas už tai. Jis atsakingas už e, komisijos e, e žemės ūkio generalinio direktorato e, spiritinių gėrimų ir vinogynų e, skyrių. Europos komisija e, 2009 metų reglamentą keičia, jame yra kalbama apie vynogių rūšis ir jų sinonimus, kaip kad gali būti nurodyta etiketėse. E, 2017 m. Liepos 19 d. buvo numatytas terminas. Tame regamine ponas Bogovič prašo, kad terminas būtų pratestas šiame deleguotame teisės akte Europos komisija nusprendė pakeisti reglamentą ir leisti Kroatijos vyno gamintojams parduoti vyną su etiketėmis, kuriuose yra nurodyta, kad vynas yra iš apsaugotos uh, geografinės vietovės ir tai būtų uh, iš Kroatijos Iskros regiono vynas, kuris būtų įvardinamas kaip tos vietovės apsaugotas vynas. Ačiū. E, ponai pranešiau iš šio dosie sutvarkymą, aš prašyčiau kuo greičiau pristatyti šią temą, nors ši tema ir labai sudėtinga. Gal reiktų greičiau tą vyną degustuoti, negu dabar apie jį kalbėti. Būtų žymiai geriau. Bet e, direktoriui iš e, komisijos dabar steiksiu žodį. Thank you, Chairman. I hope so. I... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad galės e, tiek jūsų, tiek ir kitų čia esančių abejonės įsklaidyti. Uh, Taigi pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti galimybę pristatyti komisijos nuomonę dėl šio deleguotojo teisės akto. Tai daroma pirmas iki Europos parlamente, e, nes iki jau buvo aptartas šis teisės aktas specialiame žemės ūkio reglamente taryboje, tačiau ne parlamente. Pirmiausia, dėl turinio. Priešingai, nei kurie suinteresuoti teis, e, subjektai teikia, tai nėra deleguotas teisės aktas liečiantis dvi valstybės narės. Šis deleguotasis teisės aktas liečia išimti iš bendrosios vyno ženklimo taisyklės, O taip pat tai yra tokios taisyklės ir šios tvarkos tvirtinimas. Bendrosios taisyklės dėl vyno ženklimo neleidžia naudoti vyno, vei, vynogių veislės pavadinimo naudojimo etiketė, jeigu tai yra saigoma teritorinė nuoroda. O ši šimtis leis patvirtinti mm, deleguotusius teisės aktus ir taip nukrypti nuo bendros taisyklės, jeigu tenkinamės dvi sąlygas. Pirmiausia, yra įrodymų, jog e, egzistuoja tokia e, veislė sutampanti su geografinė nuoroda ir antra, e, jeigu yra atitinkama ženklimo praktika liečianti šią veislę. Ir šios dvi sąlygos pilnai tenkinamos Terano vyno atveju. Šiuo metu yra 53 tokios išimtis ES vyno teisės aktos rytyje ir jos liečia visus vyną gaminančias e, šalis - Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Vokietija, Graikija, Rumunija, Vengrija, Austrija, Čekijos Respublika, Slovakija, Slovenija ir netgi Niderlandus. Ir tikrai nėra jokių priežasčių į šį atvejį reaguoti kitaip. Kitais atvejais, kai geografinė nuoroda yra ta, apsaugoma e, viena valstybė narėje ir vėlgi kitoje valstybė narėje įvardinant vyną yra naudojamas toks pavadinimas. Na, e, taigi šiuo atveju nėra kitokios rizikos, kad bus klaidinami vartotojai nei kitų išimčių atveju. Taigi, taigi e, Dar norėčiau pabrėžti štai, kad deleguot, šis deleguotasis teisės aktas ne e, palies Slovenijos gamintojų, kurie naudoja apsaugomą geografinę kilmės nuorodą. Teranas yra ir liks e, toliau saugoma mm, kilmės nuoroda. Slov... Vienijoje. Na, o dėl Terano vyno nuorodo Vengri... E, Kroatijoje, tai tiesą sakant, čia yra panaudota e, išimtinė procedūra liečianti uh, raidžių dydį. Taigi, ir atitinkamai, jeigu būtų pažeidžiamo ženklinimo taisyklės, privalės imtis priemonių tiek Slovenijos, tiek Kroatijos valdžios institucijos. Turime visą e, norinčių pasisakyti sąrašą. Jedna minutė, putorai. Aš manau, kad minutė, minutė 30 maksimum galite kalbėti. Medijem pirmiausia. Komisija na njegovom uvodnom dijelu. Aš dėkuoju Europos komisijos atstovui už e, įžanginę kalbą, už paaiškinimą. Aš galiu pasakyti, kad terminų pavėlinimas, nukelimas E, leistų efektyviau įsigalioti šiandien deleguotam teisės aktui. Man atrodo, kad Europos komisija yra priemusi tik vieną e, gerą sprendimą, kuris atitinka kitus panašius sprendimus pagal bendrą ES teisinę įgyti. Yra e, tik tai kelios išimtis ES, pagal kurias vienos ar kitos vynogių rūšies pavadinimą galima naudoti išskirtinėmis sąlygomis. Paminėtos 53 išlygos. Terano vyno išimtis būtų tik viena iš jų. Taip pat aš norėčiau paminėti, kad Slovenija tokia žimtimi pasinaudoja. Ji naudoja ispaniškas, e, prancūziškas ir vokiškas vynogų rūšis. Todėl man atrodo, kad negalima taiksytis, kad Slovenija prieštarauja tam, kad Kroatijai būtų suteikta e, tokia pat teisė kaip jai. Prieš ketverius metus, per ketverius metus, atsiprašau, mūsų Kroatijos gamintojai jau e, patiria e, diskriminaciją, jie kenčia ekonominę žalą. Jūs žinote, kad Slovenijos e, pastabos nėra priimtinos. Kroatija tenkina visus teisinius reikalavimus nustatytus ES teisės aktuose ir mes atitinkamai esame prašę išlygos, todėl nematau jokių priežasčių, kurios trukdytų priimti deleguotą į teisės aktą, kad jis įsigaliotų ir Kroatija galėtų naudoti Teran pavadinimą, kuris yra e, apsaugotas Iskra Kroatija e, regiono kilmės pavadinimas. All, Ačiū. Aš e, pirmiausia apgailę savo, kad negaliu kalbėti savo gimtają kalbą, vis prašau vertėjų, bet man nėra suteikiama tokia galimybė. Uh, Man tik vienos minutės reikia šio, pasiūly, šio prašymo pratesti terminus uh, pateikimui. Pirmiausia, Teran e, yra apsaugotas vyno pavadinimas. Tradiciškai jis yra uh, gaminamas Kras vynogynų regione, Kroatijoje. Tai yra speciali zona ir dar Jugoslavijos laikais 1970 metais buvo įvesta apsauga tai vyno rūšiai, 79 metais Slovenijoje taran vynui apsauga buvo nustatyta ir vėliau nuo 2006 metų vasario 17 dienos yra nustatyta Kroatijoje speciali apsauga, bet kuri narė, bet kuri valstybė norinti, ar trečioji šalis, kuri nori savo vyną ženklinti e, tam tikros vyno rūšies e, pavadinimu, e, kuris yra apsaugotas, turi reikalauti išimties pagal ES reglamentą. Mes Kroatijoje tokį prašymą pateikėme. Ta galima padaryti pritaikius naują kilmės apsaugos procedūrą arba prašius išimties. Galime taip pat pasiremti susitarimai su trečiosiomis šalimis, jeigu e, tos trečiosios šalies vynogių rūšis jau yra auginama ES. Kroatija e, savo ruoštų neprašė, kad jos vynogių e, pavadinimai būtų įtraukti į šimčių sąrašą, kaip kad buvo kitų rūš, vynogių rūšių pavadinimais. Bet įvyko vienas neįprastas dalykas, kaip kad galima skaityti deleguotame teisės akte. Europos komisija pažadėjo e, žengti e, neprecedentišką žingsnį ir po Kroatijos įstojimo Europos Sąjungą išspręsti šią problemą. Paskui Slovenija atsisakė uh, E, to saugomo vyno e, statuso ir Europos komisija pakoregavo reglamentą. Tai darydama Europos komisija įsikišo į e, dabartinės vyno apsaugoto kilmės, apsaugotos kilmės pavadinimo tvarką, sistemą ir mes manome, kad tokiu būdu buvo pažeista ES teisė. Taigi, mėly kolegos, mes čia atverime Pandoros dėžę registravimo E, srityje. Ir e, ta sistema, apie kurią mes kalbame, kilmės apsaugos sistema, yra mūsų vinogynų apsaugos esmė. Kolegos, rytoj mes e, kalbėsime apie tokai vyno specialią apsaugą. Galbūt kažkada kam kirs mintis, kad itališkas barolo vynas, kuris irgi yra saugomas kaip Italijos Piemont regiono specifinis produktas, irgi yra, nenusipelno tokios apsaugos. Ir galbūt bus nuspręsta, kad tą pavadinimą ir ant kitų valstybių vyno butelių galima rašyti. Aš esu įsitikinęs, kad šis deleguotas teisės aktas bus labai svarbus precedentas kitoms procedūroms, kai bus prašoma išimčių vyno ženklinimui. Todėl aš prašau Slovenijos Teran vyno gamintojų vardu balsuoti už dviejų mėnesių termino uh, e, nukelimą. Ir tokiu būdu mes išreikšime prieštaravimą deleguotam teisės aktų. Labai ačiū. Nesuteiksiu žodžio kitiems kalbėtojams, bet norėčiau kreiptis vėl į ponę Petir. Jeigu jūs dar kartą norite kalbėti, tai gausite galimybę e, proporcingai pasisakyti. O paskui ponas Pokaič galės kalbėti, bet kol kas ponas Pikula. No, we... Kolegos, Europos komisijos atstovai, e, Kroatijos gamintojai dėl deleguotojo teisės akto gali ženklinti savo vynus e, kaip apsaugotus Hrvatska iskra e, pavadinimu. Teran, Kroatijos vyno pavadinimas irgi buvo priimtinas. Sprendimas šios problemos atidėtamas jau ketverius metus. Tuo tarpu Kroatijos gamintojai kenčia diskriminaciją ir patiria didelius ekonominius nuostolius. Kroatija tenkina teisinius reikalavimus ir jau reikalavo, kad šios vyno rūšės pavadinimas būtų taikomas tik išimtinėmis sąlygomis pagal ES taisyklės. Tai yra numatyta ES reglamente dėl Kroatijos įstojimo ES, kur buvo pasižadėta išsaugoti e, to vyno apsaugą, palikti to vyno apsaugą. Nėra jokio teisės akto, kuris leistų vynus e, su pavadinimu Harvatska Istra e, pavadinti kitaip, teran vyno, pavadinimu, tai yra teisinė juridinė prieštara ir tai yra neteisinga praktika, kuri trukdo konkurencijai. Jau kolegos anksčiau kalbėjo apie tai ir aš prašyčiau jūsų neremti prašymo atidėti šį svarstymą. Dziękuję pan poseł Jawkowicz. Jawkowicz. Istina je da se 800 godina proizvodi teran. U... Ačiū. Iš tikrųjų, 800 metų e, Terano vynas buvo gaminamas Istrijoje. Iš tikrųjų, kai na kalba apie raudoną vyną, mūsų žmonėms Istrijoje Teranas tai yra raudono vyno sinonimas. Yra dokumentų dar iš Venecijos Respublikos laikų, iš Austro-Vengrijos laikų, kur kalbam apie mūsų tradicijas, kaip gaminamas terano vynas. Mes iš nieko, nieko nenorime atimti, tiesiog mes norime apsaugoti tai, kas yra mūsų. Uh, Ir jeigu kalbame apie įvairovę, jeigu me, e, biologinę įvairovę, jeigu kalbame apie tradicijų apsaugą, apie regioninę tradiciją, apie mm, vietos tradiciją, apie tai, kas yra auginama, gaminama Europoje, vietoje, jeigu tikrai norime gerbti tai, kas svarbu mums, mūsų žemynė, tai tikrai turite balsuoti mm, prieš, o jeigu jūs norite viso to atsisakyti, tai gerai balsuokite už, nes iš tikrųjų tuos termino pratesimas dviem mėnesiam nieko neduos. Mes bandėme surasti kažkokį tai sprendimą su e, mūsų bičiuliais slovenais, penkerius metus dirbame dėl to. Aš tiesiog pasiūliau, kad abipos sienos būtų naudojamas tas e, terano pavadinimas, kilmė apibūdinti. Net ir Italijoje pasiūliau, kad tebų nenaudojama, bet nei vienas iš mūsų pasiūlymų nebuvo priimtas. Ir man atrodo, tikrai baigėsi tas laikas. Gana reikia tiesiog paremti komisijos paremtą pasiūlymą ir nėra jokios prasmės tą terminą pratesinėti, nes nu, tik tai dar daugiau tų problemų bus, o sprendimų nebus. Aš tiesiog kviečiu jūs visus visus balsuoti prieš pasiūlymą te, pratesti tą terminą dviem mėnesiam. Dėkuoju, pan posaudas. Ačiū dabar, panas Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte nur als Koordinator. Ačiū, pirmininkė. Koordinatorius aš tik noriu pareikšti, kad mes nusprendėme čia palikti laisvą balsavimą. Kiekvienas parlamentaras gali pagal sąžinę apsispręsti, kaip balsuoti. Uh, Tikrai nenoriu, kad būtų formuojamos frakcijos linijos kažkokios, kad kažkas būtų priverčiamas balsuoti vienai per kitaip. Mm, pirmas kartas per tą laiką, kai aš esu koordinatorius, kai sakau, kad paprašiau laisvo balsavimo. Tiesiog noriu pasakyti, kad Vokietijos mm, vynų augintojų federacija e, paprašė manęs paraginti balsuoti e, prieš pratesimą. Iš tikrųjų, Vokietijos verslui yra uh, gerai viskas, yra tos išimtis tinkamai taikomas ir tiek. Wyczerpaliśmy listę zgłoszeń. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Daugiau norėčiau pasisakyti sąraše neturiu. Ar dar nori kas pasisakyti? Sė pirmininkė, maginės. Say... Pirmininkė, aš tik noriu pasakyti, kad neįmanoma apsispręsti be vyno pavyzdžių. Kol kolegos negavo galimybės paragauti to vyno, tai niekaip negalime apsispręsti. Pa, pani prezydent, ja już wiem teraz, dlaczego pani. Gerbiama vicepirmininkė, Aš dabar puikiai suprantu, kodėl taip ilgai jūs išsilaikote savo pareigose ir esate vicepirmininkė ir nuolat surenkate palaikymo balsų. <laughs> Puikiai mintis. Bandžiau užsiminti apie tai diskretiškai ir aš, bet gerai, taigi Pereikime prie balsavimo, balsuosime elektroniškai. Prašau balsuoti dėl prašymo pratesti e, terminą prieštarauti. Jeigu bus balsuota už, bus patvirtinta, tai reiškia, kad parlamentas turės laiko iki rugsėjo 19 dienos e, pareikšti prieštaravimą. Taigi, prašau balsuoti dėl prašymo pratesti terminą prieštarauti. Jeigu jūs balsuosite už, tai reikš, kad parlamentas turės ilgiau, iki rugsėjo 19 dienos, turės laiko išreikšti savo prieštaravimą. Tikiuosi, turite balsavimo korteles ir prašau dabar visų balsuoti. Proszę Państwa, czy możemy zamknąć? Zamykam. Ar galime baigti balsavimą? Tai dar viena parlamentarė, ponia Sandra, irgi atvyksta balsuoti. Proszę mi wybaczyć. Atsiprašau. O dabar jau galime baigti balsavimą. 5 za. 5 už 26 prieš. Nepratesėme termino. Taigi, štai toks rezultatas. Puiku. Ačiū. Tiesa, dar liko vienas darbo tvarkės klausimas. Koordinatorių agri koordinatorių sprendimo tvirtinimas, jūs gavote tuos, um, tas rekomendacijas ir elektroniškai, ir popieriuje, taigi jeigu nėra prieštaraujančių, patvirtinkime jų uh, rekomendacijas. Kągi, ponios ir ponai, posėdį baigėme, tai yra paskutinis posėdis prieš atostogas, todėl visiems linkiu gero polsio. Po atostogų mūsų laukia labai intensyvus darbas, taigi mm, kviečiu sugrįžti visus pilnus energijos ir iš karto griepsimės darbo. O dabar gerų atostogų visiems, visiems taip pat ir vertėjams. E, Linkė pirmininkas. Baigėme šiek tiek anksčiau posėdį, tai irgi geras dalykas. Ačiū labai visiems. Komiteto darbas baigtas.